Good morning. Labas rytas, kolegos. Kalbėsiu ispaniškai. Pagal darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio pirmąją dalį aš būsiu vicepirmininkas šiame posėdėje. Turime išrinkti pirmininką ir keturis vicepirmininkus, remdamėsi darbo tvarkos taisyklėmis. Jei mm, yra kažkokie kiti siūlomi kandidatai, tai frakcijos turi informuoti pirmininką ir turime pasitikrinti, ar turime kvorumą. Pagal 208 taisyklę kvorumas turėtų būti ketvirtadalis narių, tai yra 19. Taigi kvorumą turime ir dabar norėčiau kreiptis į kandidatus į pirmininko postą. Kandidatą turi nominuoti politinė frakcija arba 5 procentai komiteto narių. EPP e, nominavo poną Alister, McAllister. Dėkui. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš e, norėčiau reaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Norėčiau tą progą padėkoti ponui Elmarui Brokui kuris e, pirmininkavo mums iki šiol, dėja jo dabar nėra salėje, bet e, vis tiek norėčiau padėkoti jam už visą jo veiklą per pastaruosius e, pustrečių metų dirbant komitete. Jisai į parlamentą buvo išrinktas 80 metais. Jisai e, puikiai dirbo iki šiol ir yra tikras e, valstybininkas, todėl manau, kad turime jam padėkoti aplankmentais. Mūsų frakcija į pirmininko postą siūlo kolega David McAllister. Davidas yra kolega, kuris nuo 98 metų dirba parlamente iš e, atstovavo žemutiniai Saksonijai. Jisai, dirbdamas savo darbą, pasireiškė kaip e, įsitikinęs europietis. Mes e, manome, kad jisai tikrai vertas užimti šį postą per pastaruosius pustrečių ateinančių metų. Dėkoju. Ahora voy a preguntar al candidato, al señor David McAllister. Dėkoju. Dabar norėčiau paklausti, ar ponas McAllister sus, sutinka būti kandidatu. Taip, sutinku. Kandidatas E, turi laikytis visų numatytų įsipareigojimų. Ar būtų dar kokie kiti kandidatai, jei ne, tai tada pritarimu turime rinkti pirmininką ir pirmininkas kviečiamas į pirmininko vietą. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst sehr herzlich. Gerbiami kolegos, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tą pasitikėjimą, kurį man parodėte. Man yra didelė garbė pirmininkauti šiam komitetui per ateinančius dviejus su pusę metų. Dėkoju už vieningą pritarimą mano kandidatūrai noriu padėkoti ponui Elmarui Brokui, kaip kolega Prėdė. Tik ką dėkojo, ponas Elmaras nėra dabar Briuselyje, nes dalyvauja renginiuose skirtose prezidentui Hercogui Berlyne. Ponas Brokas parlamente dirba jau 37 metus, yra vienas labiausia patyrusių parlamentarų ir manau, kad ir toliau jo patirtis mums bus naudinga. Norėčiau e, šio komiteto koordinatoriams, nariams ir pakaitiniams nariams e, pasakyti, kad jei turite kokių pasiūlymų ar rekomendacijų, tai kreipkitės į mane, į vicepirmininkus, į komiteto sekretoriatą, kad mes galėtume visi sklandžiai šiame komitete dirbti. Taigi labai ačiū už tą pasitikėjimą, kurį man parodėte ir dėkoju EPP frakcijai iškėlusiai mano kandidatūrą šios dienos posėdžio e, vedimą esu aptaręs su sekretoriatu ir planuoju šiandien pirmininkauti daugiausia anglų kalba. Taigi, kolegos, dabar einam prie kito darbo atvarkės punkto. Turime išrenkti pirmąjį pirmininko pavaduotoją. Ir dabar noriu kreiptis į politinės frakcijas, kad jos pasiūlytų kandidatus. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti Andris Visterson, Danijos parlamentarą, šiai pozicijai. Jis tikrai puikiai galėtų dirbti šį darbą. Taigi siūlau Andį. Dėkoju. Ar yra dar kokių kandidatų? Ne. Kadangi jūs esate naujas kolega šiame komitete, tai labai e, prašyčiau šiek tiek prisistatyti. Dėkui, kad pasiūlėte mane į šią poziciją šiame komitete e, naujas narys, bet šį parlamente turiu darbo patirtį ir pirmininkė, jei jūsų nebūtų, esu pasirengęs jūs tinkamai pavaduoti per posėdžius ir tikrai tikiuosi, kad su visomis politinėmis frakcijomis galėsime sklandžiai dirbti. Dėkoju. Tai irgi parodykite, kas pasisako už, balsuokime pritarimu, plojimais. Taigi kviečiame pirmąjį pirmininko pavaduotoją į prezidiumą. Toliau renkame antrąjį pirmininko pavaduotoją ir vėl norėčiau klausti, e, kokios kandidatūros yra siūlomos. Dėkui. GUE NGL frakcija pasiūlytų Javierą Grūso į šį postą. Mes kaip frakcija jam pritarėme. Jis yra labai patikimas ir kompetentingas kolega, visuomet galima juo pasitikėti. Taigi norėčiau, kad ponas Kuso būtų antrasis pirmininko pavaduotojas. Dėkui, ponė Liuzink. manau, kad irgi plojimais galėtume parodyti, ar pritarėme šiai kandidatūrai. Jei pritarėte, tai tą parodykite. Niekas tam neprieštarauja. Sveikinu poną Kusą. Dabar turime rinkti trečiąjį pirmininko pavaduotoją. Kas norėtų pasiūlyti kandidatą? Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau kolegą savo iš dešinės pasiūlyti lekustėje. Jis visiems yra pažįstamas, jis m, mm, dirba bendradarbiavimo su Moldova komiteto pirmininku, yra labai patikimas ir labai aktyvus. Dėkoju, ponė Fleckenstein. Ar būtų kitų pasiūlymų? Ne, tai tada plojimais išrenkame trečiąjį pirmininko pavaduotoją ir kuo didžiausios sėkmės trečiajam pirmininko pavaduotojui. Dabar e, ketvirtasis pirmininko pavaduotojas, ponas Prėda. Mūsų frakcija į šį postą siūlo e, kolegą Dubravką Šuicą. Jisai buvo mūsų komiteto vicepirmininkas, jau turi daug patirties, labai e, ilgametis afeto narys, siūlome jį į šį postą. Further... Dėkoju, ar būtų kitų pasiūlymų? Ne. Tai kas tada už Dubravką? Taigi, sveikinu ir tikimės sėkmingo darbo. Dėkoju po dešimties metų, metų darbo kaip, vice, kaip afeto vicepirmininkas. Noriu padėkoti. Tikiuosi, kad mums visai neblogai sekėsi kartu dirbti. šnipas, ta karjera. Gerai, tuo būdu baigiame pirmąją mūsų posėdžio dalį. Toliau tęsime darbą už septynių minučių. 9 val. 30 minučių kartu su Dieve kolegomis e, vyks bendras jungtinis mūsų dviejų komitetų posėdis.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like. Ponios ir ponai, kolegos. Norėčiau pradėti jungtinį komiteto posėdį, tai yra užsienio reikalų komiteto ir vystimosi komiteto bendrą posėdį. Taip pat norėčiau pasveikinti Deve komiteto pirmininkę, ponę Pekavin. Ar būtų komentarų dėl darbo tvarkės? Atrodo ne, tai tada atvirtiname prieš perdami prie antrojo punkto. Išperinant prie antrojo punkto, noriu dar paskelbti vieną dalyką. Gerbime FT komiteto nariai, žinokite, kad rytoj vyks neįlinis e, Europos ir Latino Amerikos parlamentinės asamblėjos e, sutikimas. E, Amerikos valstybių e, organizacijos pirmininkas Samabro. E, dalyvaus visi komiteto nariai taip pat yra kviečiami ir tas renginys vyks rytoj, kaip jau sakiau, nuo 5 iki 6 po piet. Altiro Spinelio 1E2 e salėje. Toks skelbimas, o dabar antrasis darbo tvarkės punktas. Kalbame apie pabėgėlių migrantų srautų klausimą ir es išos veiksmų tarnybos vaidmenį jau e, antrą kartą svarstome šį labai savalaikį pranešimą, kurį parengė bendrai, bendrai abu komitetai. E, 547 pakeitimai buvo pateikti ir visą tai sudasa į 307 kompromisinius pasiūlymus. Balsavimas vyks per kitą posėdį 31 sausio papiet Briuselėje. Jeigu ponia Makavin. Nieko prieš neturiu, tai dabar suteikčiau žodį bendra pranešėjams. Tai yra ponia Elena Valenciano ir Augustindijas Demera. Kas iš jūsų norėtų pradėti, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Ir e, noriu pasveikinti jūs išrinktą mūsų komiteto pirmininku. Taigi, Tai yra paskutinis jungtinės ataskaitos, kurią parengė FEDERDEVE komitetai svarstymas. E, na ir visų pirma, norėčiau išsakyti didelę padėką ponui Dėdimerą, kolegai iš DEVE, komitetų už puikų bendradarbiavimą. kuris vyko pagal 55 straipsnį. Jūs kartais žinote, kad, žinote, kad kartais bedarbiavimas tarp komitetų iš tikrųjų virsta tikrų pragarų, bet šiuo atveju buvo kaip tai priešingai, mes puikiai bendradarbiavame tarpusavyje ir aš norėčiau taip pat padėkoti e, šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. O tas puikus bendradarbiavimas kaip tik reiškia, kad mes e, turėtumėm pasiekti labai plataus sutarimo šią svarbę temą kur parlamentas iš tikrųjų turėtų pasiūsti aiškę ir nedviprasmišką žinę. Labai svarbu, kad visi sutartume jau dėl pirmojo projekto. Jau sulaukėme beveik 550 pakeitimų. Ir e, šešėliniams pranešėjams, my, e, my, mano bendra pranešėjai buvo iš tikrųjų nelengva e, visą tai sutraukti į kažkokius tai konsensus ar kompromisinius pasiūlymus. E, tačiau parengėme 37 kompromisinius pakeitimus e, ir dabar iš viso 230 pakeitimų lieka tekstui. E, praeitas sutikimas buvo techninis šešėlinių pranešėjų sutikimas. Na ir pirmininkė, šiame pranešime kalbame apie išorinį aspektą. Ko tiesą sakant labai pasigėdome migracijos politikoje. Anksčiau šitas klausimas buvo rezervuotas akškai ministrų prerogatyvai, tačiau mums reikėtų daug išsamesnės politikos. Dabar turime naują partnerystės struktūrą, vadinamai, e, vadinamosios migracijos kompakt e, junginius ir tai turėtų leisti, kaip tik tai užpildyti šitą vakumą. Na, pagrindiniai pagrindinės problemos, su kuriomis sudūrėme, spręsdami e, visą šią e, komisijos ir es e, iniciatyvų grupę, buvo tarybos pozicija. Nes taryba netrodo, kad būtų elgusis labai išmintingai spręsdama šią krizę. Aš norėčiau akcentuoti keletą pagrindinių minčių, kurios yra svarbios parlamentui, kurios yra pabrėžtos taskatoje. Tai visų pirma kalbama apie e, asmens orumą, nepriklausomint to, ar jie yra prieglapščio prašytojai, ar migrantai ir panašiai, jie niekada neturėtų tapti antrarūšiais asmenimis. Toliau, migracija neturėtų būti suprantama kaip grėsmė. Mes turime pakeisti poziciją. Turime e, išvelgti abipusę naudą ir tiem, kas tiksliai mūsų šalis ir mums. Tai yra faktiškai kova kurios demokratai neturėtų pralaimėti. Ir mes turime kovoti su ksenofobinė kraštinė dešinėje, e, politikos dešinėje e, šalimi, e, kur iš tikrųjų bandoma pasinaudoti įvairiais šitais nesklandumais, kurios susiduria su migracija. Labai svarbu e, pasiekti, kad migracija būtų pripažįstama kaip besalgišką žmonių teisę. Ir jeigu kalbame apie judėjimo kontrolę, redmisiją, sutartis ir panašiai. Visų pirma, turime orientuotis į tai, kad būtų užkirstas kelias nelegaliai priekybai žmonėmis. E, tačiau šiaip jau mes e, sudarėmės tūkstančiai žmonių, kurie neturi ko prarasti, reikia jiems pirmiausiai atverti teisėtus e, kanalus patekti į mūsų šalis tam, kad jie nesileistų į tas savižudiškas keliones per viduržėmę jūrą. Taigi reikia sukurti tikrą bendrą europinę migracijos politiką, kuri grindžiama e, solidarumu ir pagarba žmogaus teisėms. Kadangi kartais sąjunga prieštarauja per savo politiką savo deklaruojamam vertybėms. E, Ir iš tikrųjų toks netikimas e, neišvengiamai bus pasmerktas žlugti. Ne tik tai kalbant apie pabėgėlių krizę, bet ir apskritai es e vaidmenį pasaulio problemų sprendime. Parlamentas negali stovėti nuo šalyje, tik tai stebėti įvairią ES e, veiklą, tokios iniciatyvas kaip vadinamosios migracijos kompakt iniciatyvos. Tai yra esminiai mūsų teiginiai, kuriuos norėtumėm pasiūsti ir visos grupės, visos frakcijos, kurios dirbo prie šios ataskaitos, prie šio pranešimo, dėl to sutarė. Be abejo, galima kalbėti apie tam tikrus dalykus, kur reikia siekti kompromiso. Pavyzdžiui, Turkijos, Afganistano klausimai yra labai komplikuoti, bet noriu aiškiai pasakyti, kad šitas parlamentas iš tikrųjų labai e, sunerimęs dėl besivystančios naujos tendencijos, kurią Matome, pavyzdžiui, e, nepavykus sutarti su Turkija arba siekiant panašų sutarimą su Libija. Ir šis parlamentas lengvai tokių dalykų nepraleis. Na, o žvelgiant į ateitį, kalbant apie galimas dialogus ir įvairias sutartis su atskirom valstybėm, mes turime aiškiai nužymėti mūsų gairės į priekį ir E, vykdyti nuseklę politiką. Nenoriu svelti dabar gilės diskusijas, su malonumu pateiksiu įvairiausių paaiškinimų, komentarų dėl kompromiso ir jeigu šiaip kolegos turėtų kokių nors klausimų, noriu visiems padėkoti už labai konstruktyvų ir išmintingą darbą. E, taip pat dėkoju ir sekretariatui, ir abiem komitetam. Ačiū. Thank you, dear... Dėkoju, kolegė. Dabar kitas bendro panešėjas, Dijas Damera. Labai ačiū pirmininkė. Ir ponė pirmininkė taip pat. Daug nekalbėsiu. Bet pasakysiu tai, ką reikia pasakyti. Kalbant apie susitarimo svarbą, reikšmę ir taip pat visą veiklą, kuri vyko pagal 55 taisyklę. Tai yra puikia galimybė įvertinti, kaip ponia Valtiano dirba kaip politikė, kokia jinai yra atvira dialogui. Man atsiskleidė jos asmeninės savybės. Iš tikrųjų, esu, Elena, labai tau dėkingas. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie sudarė mums e, galimybę susitarti dėl 307 kompromisinių pakeitimų. Nebuvo tai lengva, tačiau darbas buvo atliktas labai profesionaliai. Taip pat norėčiau padėkoti komitetų sekretoriadams ir visiems kitiem, kurie su mumis bendradarbiavo. Mano politinė frakcija pritarė visiems kompromisiniams pakeitimams ir tai yra tikrai svarbu pažymėti. Draugė su Elenos e, frakcija. Mes akcentuojame šios sudėtingos temos, būtent migrantų srautų valdymo reikšmę ir taip pat sąsajas su ES išorinės tarnybos veiksmais. Tačiau visai pasakius, nebenoriu jau kartoti viso to, kas buvo pasakyta, arba užimti per daug jūsų laiko, kadangi beveik viskas, ką norėjau pasakyti, jau buvo išsakyta, tiesiog apsistosiu ties keliom temom pirmiausia labai svarbu solidarumą ir mobilumą susijęti tarpusavėje. Tai būtų turbūt esminis akcentas. Ir toliau yra iški sąsaja tarp migracijos ir vystimosi. Kitas svarbus pastebėjimas būtų tai, kad mes sąmoningai sutelkėme savo dėmesį į tokius klausimus kaip humanitarnė pagalba, e, lyčių klausimai ir pažeidžiamos grupės, kas dera su UNHCR deklaracija. Ir be abejo, regioninės bei subregioninės organizacijos taip pat turi būti pripažintos. Tikiuosi, kad visiems labai aišku, apie ką mes kalbame. Ir dar vienas svarbus klausimas. Tai yra neigiamas vaidmuo, kurį atlieka, kurį vaidina klimato kaita. Esame be abejo klimato kaitos skeptikų arba tų, kurie tiesiog nežino nieko apie šios procesus. Kita vertus, teisiniai keliai e, išduoti humanitarnės vizas irgi yra savas problemiškas klausimas. Labai svarbus klausimas, čia yra neįspręstų problemų. Mes analizavome, pavyzdžiui, Sirijos konfliktą ir taip pat e, nevykus sustarimą su Turkija. Esama investicinių fondų orientuotų į išorinės priemonės, išorinę veiklą. Tačiau e, daugiau viso to nebeminėsiu. Tiesiog pirmininkė noriu dar kartą pakartoti, kad migracija yra žmogaus teisė. Ir apie tai mes aiškiai deklaruojame savo ataskaitoje. Taigi noriu visiems dalyvavusiems prisidėjusiems prie šios ataskaitos parengimo padėkoti. Ir kaip Elena sakė, aš irgi esu pasirengęs atsakyti bet kokius klausimus, kurie kam nors galėtų iškilti. Ačiū. Thank you, uh, both colleagues. Dėkoju kolegoms. O dabar galime pradėti diskusiją. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, bent jau tiems, kurie yra. Pone Lokbiller, pirmiausiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti Jūs uh, su išrinkimu į e, komiteto pirmininko postą. Mes tikimės bendradarbiauti glaudžiai su jumis, kaip e, šešėlinis pranešėjas. Prieš šešėlinį pranešėją aš norėčiau padėkoti ko pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Manau, kad rezultatas e, puikus. Šis pranešimas parlamentui yra labai svarbus žingsnis siekiant e, sustiprinti ir pagerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, įtraukiant e, žmonių teisų aspektą bei e, stebėseną ir kitus e, prioritetus tranzito ir kilmės valstybėse gali padėti spręsti migracijos priežasčių klausimą bei prisidėti prie socialinio tų valstybių vystimosi. Aš manau, kad gera valdysena bei e, tinkamas jungtinių tautų lėšų panaudojimas taip pat gali padėti spręsti šitas problemas e, kilmės valstybėse. ES ir Turkijos e, susitarimas arba nesenas susitarimas su Maliu bei santykiai su Afganistanu parodė, jog migracijos srityje vis dar, tose santykiuose vis dar trūksta skaidrumo ir e, vis dėl kyla problemų dėl gražinimų. Norint išspręsti nelegalios migracijos problemas, reikia imtis tos migracijos e, priežasčių. Vis dar nepakankamai telkiamas dėmesys ties e, migracijos valdymo aspektu, žmonių, žmogaus teisėmis, bei e, e žmogaus teisų pažeidimo aspektų, e, kiek tai liečia pabėgėlius ir prieglopšio prašytojus. Labai svarbu taip pat užtikrinti individualių teisių laikymasi viso migracijos proceso plotmėje ir užtikrinant e, tinkamą prieigą prie teisingumo sistemos migrantams ir prieglaušio prašytojams. Reikėtų pati užtikrinti geresnį žmogaus teisių laikymasi ir geresnė, geresnius žmogaus teisų apsaugos mechanizmus. Šiame pranešime taip pat turime kalbėti apie Europos parlamento demokratinės kontrolės e, užtikrinimą. Ir kuomet kalba sukasi apie susitarimus, pavyzdžiui, ES su Afganistanu ar su Turkija, tai neturi tapti struktūrinių modelių bendradarbiavimo srityje su trečiosiamis valstybėmis migracijos srityje. Europos parlamentas turėtų vaidinti svarbu vaidmenį, e, tikrindamas tuos e, susitarimus. E, Mes taip pat turėtume priminti, jog e, vystomi bendradarbiavimo susitarimai turi siekti kovoti su skurdu ir užtikrinti geresnį migracijos srautų valdymą. Turėtume pranešime pabrėžti, jog vienintelis būdas tinkamai e, spręsti šitas problemas yra migracijos rytyje įtvirtinti tinkamą E, žmogaus teisų gerbimo mechanizmą, užtikrinant migrantų ir pabėgėlių e, orumą, taip pat e, bendradarbiavimas siekiant įtvirtinti legalius migracijos kanalus bei tartautinę apsaugą, kuomet mes kalbėsime apie pateiktus pakeitimus, tai manau, kad dauguma iš jų mums bus primtini. Dėkuoju ponė Lochbiller, kita kolegė, kuri pasisakys dabar, yra ponė Veržyje, GUE frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su pirma norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į pirmininko postą. Aš e, kalbėsiu ir kaip GUE atstovė, ir kaip e, LIBE komiteto nuomonės referentė Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams ir visiems šešėliniams pranešėjams. Aš manau, kad šis pranešimas yra tinkama tasa tų pranešimų, kuriuos mes priėmėme žmog, migracijos ir žmogaus teisų klausimais trečiosiuose valstybėse. Daug e, tų pačių aspektų aš matau pakeitimuose, kompromisinėse pakeitimuose. Norėčiau pabrėžti kai kurios aspektus, kurie Libė komiteto nuomonėje pabrėžiami kaip svarbus e, aspektai. E, Afeto pranešime tie aspektai nebūtinai įgyja tokią pat e, svarbą. Visų pirma, pilietybės neturėjimo aspektas, manau, kad šis klausimas nepaminėtas pranešime. Tačiau e, e, Libe komitetui tai labai svarbus klausimas, nes e, jis įgyja vis daugiau svarbos, jisai yra susijęs su migraciniais srautais ir ypač su keliaujančiais, migruojančiais vaikais. Ir e, tai toks statusas turi būti pripažįstamas iškart po to, kai tie vaikai palieka savo e, valstybę. Toliau e, kompromisiniuose Pakeitimuose yra kalbama apie biudžetinį panaudojimų lėšų vertinimą visose minėtose politikos rytise. Dažnai Europos parlamentas net negali tikrinti šitų dalykų, tu tarpu mes turime pabrėžti, jog e, būtina, kad parlamentas tikrintų šios aspektus ir lėšų panaudojimą visų šitų politikų plotmėje, nes čia gali būti tam tikrų ekscesų antraip. Ir e, tai e, taip pat e, gali būti susijęs tokiais dalykais, kaip, e, pavyzdžiui, Europos socialinio e, fondo lėšų nesai tinkamas panaudojimas. Toliau e, prekyba žmonėmis. Lybė komitetas yra pabrėžęs, jog šitie klausimai turi būti sprendžiami. E, kaip galima ankstyvesnėse stadijose. Čia galėtume paminėti, pavyzdžiui, Sofiją operaciją ar kitas panašias operacijas, kurios nebūtinai yra veiksmingos, jeigu nesimama veiksmų ankstyvose stadijose. Mes norime, kad valstybės bendradarbiautų, be kita ko ir apie vizų liberalizavimo E, klausimus ir kad tuo būdu e, valstybės partnerės būtų spaudžiamos nagrinėti šitos aspektus. Aš čia turiu, aišku, visų, visų pirma galvoje Turkiją. Libe komitetas taip pat pabrėžė ir tai atsispindi Afeto e, pranešime, jog neturėtume e, sieti pagalbos teikiamos sprendžiant migracijos klausimus su e, kitomis e, politikos sritimis. E, vis, vis vystomo bendradarbiavimo priemonė turi labai aišku tikslą ir jinai turėtų būti panaudojama būtent taip, kaip e, tai yra numatyta. Dėkoju. Dabar ponas Lopez. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į komiteto pirmininko postą. Norėčiau taip pat padėkoti abiems pranešėjams, ponė Valenciano ir ponui Dijas Demera, už puikiai atliktą darbą ir apie 30 kompromisinių pakeitimų. Ir jie yra susiję su esminiais aspektais. Pranešimas yra e, labai plačiai apimantis, jis apima ir žmogaus teisės, ir labai daug svarbių migracijos aspektų, taip pat e, teisėtus būdus patekti į ES e, teritoriją, jis apima ir daug svarbių humanistinių principų. Dabar norėčiau kai ką dar pasakyti apie tai, kas buvo paminėta prieš tai kalbėjusių kalbėtojų. Susitarimai su Turkija ir Afganistanu negali būti modelis kitiems susitarimams. Kodėl? Todėl, kad e, šituose susitarimuose netaikomas bendrijos metodas. Ir Europos parlamentas ne, pakankama, nepakankamai turi kontrolės priemonių. Be to, šitų sutarčių teisinis statusas lieka ne, neaiškus iki galo. Kitas e, aspektas. Šios e, sutartys turės pasiekmių prieglopšių prašytojams. Afganistano atveju tai yra akivaizdu ir mes turime tai priminti. 16 metais iš Afganistano prieglopšių prašytojų buvo daug, Taip pat yra sakoma, jog e, šios sutartys numato labai daug migrantų gražinimų ir tai gali prieštarauti tam tikram tarptautiniams sutartims. Tad, e, todėl šitas sutartis neturi būti modelis, rengiant kitas sutartis. Toliau kalbant apie tai, kas yra pasakyta apie migrantų srautus netolimoje ateityje. Tie srautai gali kilti dėl socialinių ar ekonominių problemų, dėl socialinės neligybės. Ir pranešime taip pat kalbama apie migraciją, kurią sukelia aplinkosaugos problemos. Europa dėl savo geografinės padėties neišvengiamai susidurs su šių problemų pasiekmėmis ir didėjant smurto protrukiams Afrikoje ir timuosiuose rytuose, tos problemos tik tai aštrės. Pastaraisiais metais mes e, matome, jog ES patiria fiasko išorės politikos e, plotmėje. Todėl e, mes turėtume imtis veiksmų, kad ES įtaka už jos ribų būtų didesnė. Tai pasakytina ir kaiminystės politikos įgyvendimo e, požiūrių, taip pat įtvirtinant demokratiją ir teisinės valstybės principus. Uh, ES kaiminystėje, bet bet kuriuo atveju mes e, turime peržiūrėti savo išorės e, politiką, atsižvelgdami į e, Afrikos padėtį ir artimųjų rytų padėtį. Dėkoju. Kitas kalbėtojas. Vaigų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, pereisiu į slovenų kalbą. Mes e, žinome, jog e, problemos, apie kurias čia kalbama, yra ilgalaikės ir mes turėtume taikyti tokius metodus, e, kurie būtų veiksmingi. Tai reiškia, kad reikia naujų metodų. Komet kalbame apie išorės politiką, tai mes matome, jog praktiškai visi aspektai, visos problemos yra susijusios su migracijos aspektu. Ir mes turime į visą tai žiūrėti būtent per šią prizmę. Ir tai reiškia, kad turime daugiau investuoti į konfliktų sprendimo politiką ir taikos užtikrinimo politiką. Politika, kuri legitimuoja smurtą, politika, kuri leidžia užkariavimus, nėra tvari politika. Migracija apima, migracijos problemos dabar kyla labai aštriai, jos apima milijonus žmonių. Dabar girdime nemalonių naujienų daug iš Vašingtono pastaruoju e, metu. Europos Sąjungoje yra prievalė bendradarbiauti valstybėms narėms, bendradarbiauti įvairioms e, žinyboms, e, užtikrinant e, saugumą ir valdant migracijos srautus. Žinome, kad tas bendradarbiavimas nebuvo pakankamas pastaraisiais metais. Dar reikėtų pridurti, jog valstybės turėtų pasidalyti naštą tel, tenkančią dėl e, migracijos. Žinome, jog yra Balkanų migracijos maršrutas ir mes matome, kiek iškyla problemų dėl migracijos. Visi prieglapšio prašytojai ir migrantai turi turėti galimybę remti žmogaus teisėmis. Jie, jie turi tas teisės ir mes negalime į tai numoti ranka, todėl kad tos teisės yra mūsų civilizacijos pagrindas. Dėkuoju. Dabar panas Schaffhauser. Je, je tiens aussi, même si c'est exceptionnel, à, à vous. Dėkoju. Aš e, norėčiau taip pat pasveikinti jūs, nors mano sveikinimas yra savotiška išimtis turbūt. Viena vertus mes e, matome, jog e, jungtinėse valstijose dabar pasikeitė padėtis ir turime su tuo susitaikyti. Kita vertus, uh, E, mes matome, jog tai, kas yra vadinama populizmu dabar, yra toks reiškinys, kuris atsiranda dėl globalizacijos ir tas reiškinys neturi būti uh, naikinamas. Mano valstybėje šituo keliu nori eiti apie 60 procentų gyventojų ir uh, dažnai atsitinka taip, jog žmonės paprasčiausiai atsibunda ir, ir siekia tam tikrų dalykų. Noriu taip pat pasakyti, jog turime nepamiršti, jog mes migracijos problemas išspręsime tik tai įgyvendinami maršalo planą vystamai bendradarbiavimo srityje. Mes taip pat turime kontroliuoti savo sienas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, tačiau tai neduos rezultatų, jeigu tokiuose regionuose kaip Afrika, pavyzdžiui, ir kitose nebus e, tinkamai gyvendinamas e, e, visumasis bendradarbiavimas. Mes sakome, jog norime, kad paprasti migrantai liktų namie, o pas mus atvyktų tik tai elitas tų valstybių, tai tuomet mes labai nuskurdintume tas valstybės. Mes turime daryti viską, kad žmonės turėtų pakankamai normales sąlygas gerai gyventi namie savo valstybėse. Mes turime nesijimti neapgalvotų veiksmų, kurie destabilizuoja uh, pasaulį esantį aplink mus, turiu galvoje Iraką arba Libiją ar, arba Siriją. Mes patys sukėlėme visas tas problemas ir todėl dabar padėtis yra tokia ir mes tos padėties negalime suvaldyti, todėl kad neturime e, tikrų normalių saugumo e, užtikrinimo programų ar stabilumo užtikrinimo programų, tai yra nau, naujos maršalo programos. E, vystamojo bendradarbiavimo srityje. Kalbant apie sienų kontrolę, noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog Junktinė karalystė bevelio pasirinkti tokį ekstremalų problemų sprendimo būdą tam, kad apsaugotų savo sienas. Sienų apsauga yra fundamentali, e, esminė piliečių teisė. Prancūzijos požiūrių tai yra toks aspektas, dėl kurio negali būti jokių dėrybų. Ir tas supratimas yra būdingas ne tik tai mūsų judėjimu. Jūs negalite neikti piliečių siekių. Labai svarbus aspektas šiame kontekste yra teisingumas, kuomet e, priemeščiuose, e, kurie taip pat kenčia dėl migracijos problemų ir kur yra 50 procentų nedarbo lygis, tai visa tai rodo, jog yra labai daug neteisybės. Imigrantai pas mus dažniausiai negali rasti darbo arba negali būti vis dar integruojami, nors ir antros kartos migrantai. Aš norėčiau pakviesti jūs apsilankyti mūsų vadinamosiuose sunkiuosiuose e, pro, pro, probleminiuose priemeščiuose. Spalvoti mūsų piliečiai balsuoja už nacionalinį frontą, todėl kad e, paprasčiausiai neįmanoma nematyti tų problemų. Ir aš tikiuosi, kad vis dėlto jūs sieksite įgyvendinti tikrą, veiksmingą vystamą bendradarbiavimo programą ir kad e, pra, norėčiau taip pat, kad pranešime būtų atsižvelgta į teisingumo aspektą ir e, mūsų išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų imtis atitinkamų veiksmų įgyvendindama ad hoc priemonės kadangi tokios priemonės yra būtinos, jeigu mes norime veikti greitai ir veiksmingai. Nes jeigu mes laikysimės įprastų procedūrų, aš žinau, kokia padėtis yra subsaharinėje Afrikoje, tai e, kol visos tos klasikinės priemonės bus įgyvendinamos, praeis tiek laiko, kad paskui net nebereikės jų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad kalbėjau pakankamai ilgai. Kad suteikėt man galimybę kalbėti pakankamai ilgai. Ir atsiprašau. Dėkui. Toliau Dėvė komiteto šešėlinis pranešėjas ponas Gerero. Dėkui pirmininkė. Kartais per ilgos kalbos gali būti naudingos, kadangi iškristalizuoja pagrindinės idėjas. Ir tik ką kalbėjęs kolega iš tiesų pabrėžė, kaip svarbu toliau dirbti su šiuo pranešimu, kuriam pritarė dauguma parlamentarų. Ne vieną kartą tas buvo minėta ir Dėvė komitete. Aš kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau paremti pranešėją Dėvė komiteto vardu. Ir žmogaus teisų pakomitečio vardu. Taigi manau, kad iš tiesų atliktas puikus darbas, turime judėti į priekį, turime prisimti realius įsipareigojimus įgyvendinti pagrindinius šio pranešimo dalykus. Tokia yra ir Dieve komiteto pozicija, ir žmogaus teisų pakomitečio pozicija. Ir tai atitinka tą, dėl ko pavyko susitarti Niujorke Tam pritarė Tarptautinė migracijos, Tarptautinis migracijos biuras ir Junktinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras ir kitos įstaigos. Turėtume pabrėžti kai kuriuos šio pranešimo aspektus. Pirmiausia, tai reagavimas į esamą situaciją, tai nėra laikina situacija. Tokia situacija pasaulyje bus ne vienerius metus, gal net dešimtmečius. Todėl turime būti parengę ilgalaikės veikimo priemonės ir nereaguoti kažkaip spa... imdamėsi kažkokių vienetinių veiksmų. Ne, turime turėti ilgalaikį atsaką ir galvoti apie situaciją išlaikydami ir ateities perspektyvą. Turime ieškoti tvarių sprendimų. Sienos pastatymas nėra tas tvarus sprendimas, priešingai. Tai neprimtinas sprendimas, ypač žmogaus teisių užtikrinimo kontekste, bet o tai neefektyvus sprendimas. Kai kalbame apie migrantų srautus, o tokia situacija žmonijos istorijoje kartojosi ne vieną kartą, tai turime nepalikti vienų tų šalių, kuriom tenka didžiausias spaudimas dėl tokios migracijos. Ir čia reikia politinių ir strateginių sprendimų, kuriuos ES turėtų primti. Nemoralu nepadėti tokiom šalim, kurios priima labai daug pabėgėlių, lyginant su juose gyvenančių gyventojų skaičiumi. Libanas ir kitos šalis būtent tokią naštą prisima. Tuo tarpu ES pabėgėliai kol kas tie sudaro pusę procento nuo viso gyventojų skaičiaus. Turime prisiminti tą. Ką mes galime padaryti? Mes turime reaguoti į šią situaciją subalansuotai. Tai rizikinga situacija Europos Sąjungai. Kaip šešėlinis pranešėjas norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sako pranešimas dėl teisinės galimybės spręsti problemas dėl humanitarinių vizų išdavimo kaip vienos iš priemonių šioje situacijoje. Tai, ką sakė prieš tai kalbėję kolegos, Tai jie taip pat minėjo ir vystomojo bendradarbiavimo susitarimus, kuriuos ES yra pasirašiusi. Ir ES aišku, kad turi siekti, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės. Ne tik tose šalise, kurios gauna paramą iš ES, bet ir pačioje ES, kad žmogaus teisės būtų užtikrintos matėme, kad šalčiai dabar mm, jaučiami Europoje atnešė pabėgėlių. Dėl šalčio Europoje nemažai pabėgėlių mirė. Ir čia norėčiau paremti parlamento poziciją, kad tarybą turėtume priversti įgyvendinti tuos dalykus, dėl kurių yra susitarta dėl pabėgėlių perkelimo ir kitų susitarimų įgyvendinimo. Mes turime taip pat kovoti su ksenofobija ir kitais panašiais reiškiniais ksenofobijos priemonėmis šių problemų neišspręsime. Išspręsime problemas, jei turėsime strateginę ilgalaikę viziją ir laikysime savo įsipareigojimų. Pirmininkas, dar liko trys norintys pasisakyti, ponas Lyds, ponas Kūzo ir ponė Šlain. Ar dar būtų kolegų, kurie norėtų įsijungti diskusiją? Jei ne, tai tada dar turime tris kalbėtojus ir tada baigsime svarstyti šią temą. Žodis ponui Lyts. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu palinkėti jum sėkmės AFET komiteto pirmininko postė. Dėl to, ką sakė ponas Šafa dėl nacionalinio fronto. Taip, mums reikia maršalo plano, ES maršalo plano. Nacionalinių planų čia neužtektų. Turėtume, ko gero, pagalvoti apie tai, kokie jausmai dabar dominuoja Europoje. Turim daugiau humanitarinių vizų išduoti. Humanitarinės vizos leidžiančios įvažiuoti Europą. Tai turėtų būti priemonė naudojama visos ES lygmenių, kad pasiskirstytų plačiau taip atvykstantys žmonės, kad tai nebūtų tik viduržėmio jūros šalių naudojama priemonė. Klimato politika šiame kontekste irgi labai svarbi. 2015 metais, turbūt prisimenate, buvo parengta nuomonė, kuri įrodė, kad klimato politika ir migracijos politikos aspektai yra glaudžiai susiję. Yra įvairios, įvairūs fondai, bet ne visuomet pakanka lėšų ir turime spausti, išlaikyti tą spaudimą, kad būtų skirtos tink, e, deramos lėšos ir migracijos susitarimas taip pat turi būti įgyvendinamas. Vystimosi politika neturi apsiriboti tik tai migracijos priežasčių išsiaiškinimu. E, strateginio vystimosi tikslai ir tvaraus vystimosi tikslai turi būti išlaikyti, e, turime tinkamai finansuoti vystimasi, klimato kovos su klimato kaita programas. Ir tas visas, tikimės, atsispindės Maltos pirmininkavimo darbe. Taip pat vyks Hamburgo viršūnių sustikimas šiemet. Ir visa tai yra puikus pagrindas mums toliau dirbti šioje srityje. Dėkui toliau, ponas Hūzo. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti Jūs pirmininko postę. Kalbėsiu trumpai. Apibendrindamas pasakysiu, kad pranešime yra pozityvių aspektų. Labai džiaugiuosi, kad atkreipiamas dėmesys į į tai, kad migrantai ir pabėgėliai nėra tas pats. Pabėgėliai, pabėgėlių situacija susijusi su jungtinių tautų įvairiomis konvencijomis ir ne visuomet ES pati laikosi tų konvencijų. Migrantų srautai dabar uh, didžiausi negu kada nors po antrojo pasaulinio karo. Kokios to priežastis? Nuo 2003 metų, kai buvo bandoma reorganizuoti situaciją artimuosiuose rytuose, e, buvo laikomas ir kolonializmo nuostatų. JAV kariniai vadovai norėjo padalinti tokias šalis kaip Iraką ir Libiją. Ir kol neišspręsime šių problemų, tai neišspręsime ir pabėgėlių srautų problemos. Bet tam neskiriame pakankamai dėmesio. Tai yra ES moralinė klaida, moralinė nesėkmė Libanas ir Jordanija. Jie priima labai daug pabėgėlių, Libane yra 6 milijonai gyventojų ir 2 milijonai pabėgėlių. Anksčiau Sirija yra priemusi 2 milijonus irakiečių. Taigi turime padėti tom šalim. yra ir kitų problemų. Mums reikia aiškaus plano, kad galėtume spręsti ir ekonominės problemas. Pabėgėliai miršta nuo šalčio, nepakankamai remiame Graikiją ne visos šalis laikosi įsipareigojimų priimti pabėgėlius. Turime pasižiūrėti, kaip kuo geriau teikti humanitarinę pagalbą ir neturime susikoncentruoti tik ties saugumo užtikrinimu. Karinis aspektas kaip ir užgožia mūsų įsipareigojimus siekiant užtikrinti žmogaus teisės. Ir paskutinė mūsų kalbėtoja, ponė Šlain, dėkui pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjams už šią už šį pranešimą, bet aš skeptiškai žiūriu į tą ES migracijos politiką. Po ES ir Turkijos sustarimo, po partnerystės su kai kuriomis Afrikos šalimis, po to, kai Europos komisija pasiūlė bendrą migracijos politiką, tai matau, kad yra pastangų apsaugoti mūsų sienas ir užtikrinti tam tikrą atsakomybę. Tiesiog norime, kad tos problemos šiek tiek nutoltų nuo mūsų ir galbūt galėtume tada jas kaip nors spręsti. Rugsėjo mėnesį aš buvau New York'e, kur buvo pirmas jungtinių tautų viršūnių susitikimas skirtas pabėgėliams ir migrantams. Ir tas susitikimas buvo suorganizuotas dėl to, kad 86 procentai visų uh, savo namus palikusių žmonių pasaulyje yra atsidūrę besivystančiose šalise. Kaip mes galim pasauliniu mastu kalbėti apie geresnį atsakomybės pasidalymą, jei negalim to net užtikrinti uh, savo namuose, pas save Europos Sąjungoje. Ar matėte, kas vyksta Serbijoje, Graikijoje? Ir taip viskas aišku, kas vyksta. Tai yra nepakeliama situacija ir nereikia čia nacionalinio fronto kolegų, kad tą paminėtų. Aš pati tą matau, šešios valstybės narės prisima 80 procentų pabėgėlių naštą. Tai kur čia bendra atsakomybė, kur čia jos pasidalymas? yra sutarčių 78 ir 80 straipsnis, tai kodėl mes jų ne, nevykdome? Nacionalinio fronto kolega sakė, kad yra teisingumo problema, bet teisingumas neatsiejamas nuo pagrindinių teisių, o tarptautinės apsaugos suteikimo prašymas yra žmogaus teisė ir turime suteikti tą tarptautinę apsaugą, jei prisiemame uh, tą moralinę ir teisinę atsakomybę prieš to žmonės, kurie bėga nuo įvairiausio persekiojimo. Taip galima eiti į gatves ir sakyti, kad vyksta invazija į Europą. E, tie priemeščiai, kuriuos minėjo kolega, kuriuose nėra jokios ateities perspektyvos ir nejaučiama ES e, socialinė dimensija Taip, tie žmonės, kurie ten gyvena, yra išsigandę, bet yra partijų, kurios tiesiog kursto tas baimės ir naudojasi migrantais kaip atpirkimo ožių už tai, kad nevykdo savo atsakomybės ir įsipareigojimų, nekovoja su skurdu, nekuria darbo vietų. Negi migrantai dėl to kalti. Taigi, manau, kad negalime tokio paveikslo piešti, kuris netitinka realybės. Realybė yra daug žiauresnė. Kodėl tie žmonės bėga? Tai todėl, kad Europos įmonės naudojasi visomis Afrikos šalimis kaip mokesčių rojais. Afrikos šalis yra praradę maždaug trilijoną dolerių dėl to, kad mūsų europinės įmonės slepia mokesčius ir vengia juos mokėti. Tos šalis gauna vystimosi e, pagalbą, tai praktiškai mes iš jų paimam pinigus ir po to kažką jam pasiūlom. Tai baigiam išnaudoti tą šalis, baigiam išnaudoti jų gamtos išteklius. Jei jūs uh, ieškote priežasčių, kodėl žmonės atvyksta į Europą. Tai tos priežastis yra čia pat daug arčiau jūsų, negu jum atrodo. Dėkui. O dabar steiksiu žodį poniai Makavan užbaigti. Dėkuoju. Noriu prisidėti prie su, kurie sveikino Davidą Makelister, išrinkus į komiteto pirmininko. Taigi, ačiū kolegos, ačiū bendrapranešėjams už visą nuveiktą darbą, siekiant kompromisu. Ehm, mačiau, kad surinkta 37 kompromisiniai pasiūlymai ir tai be abejo palengvins balsavimą. Na, galbūt dar viena mintis, kadangi turime daug pakeitimų, didžiulės apimties. Pranešimas, aš manau, kad galų galę mes turime, balsuodami kitą savaitę, aiškiai pasiūsti parlamento žinę, išrinkti galbūt penkias, šešias svarbiausias mintis, kad žmonės suprastų, kokia yra mūsų žinia. Kadangi iš tikrųjų e, praktiškai Pirmą kartą, ko gero, per metus parlamente e, tokio masto pokalbis, dialogas apie būtent išorinį ES politikos aspektą ir migraciją. Anksčiau tai užsimdavo Libė komitetas ar panašiai. E, taigi, balsavimas, kaip jau minėta, vyks sausio 31 e, dieną. Trečią, ne, ketvirtą, ketvirtą pasiteisė. Dar pirminkė. E, ketvirtą valandą, tai bus svarbus balsavimas, noriu padėkoti visiems ir dabar gražinu AFET komiteto pirmininkui žodį, kadangi AFET komitetas toliau na, užduos toną. Ačiū už apibendrinimą. Ar būtų kitų klausimų? Jeigu ne, tai tada jungtinis posėdis su DV komitetu yra baigtas. Ir norime dar kartą palinkėti kolegoms iš DV e, geros, sėkmingos dienos. Ir kadangi jau 10.30, tai mes galime tęsti darbą pagal AFET komiteto e, darbo tvarkę, tai yra dešimtasis darbo tvarkės punktas dabar mūsų laukia, keitimas nuomonėms apie dabartinę padėtį ir augančią įtampą vakarų Balkanuose. Na kągi, e, temą inicijavo vienas iš mūsų AFET komiteto kolegų, tai yra Ivo Vaigal konkrečiai, įvardinsiu, ir jisai pasiūlė kad reikėtų apsvarstyti vėliausius e, procesus Vakarų Balkanuose šiame komitete. Ir aš manau, kad mes visi turbūt iš tikrųjų sutinkame, kad tema yra svarbi, kadangi mes matome augančią įtampą tarp skirtingų e, Vakarų Balkanų valstybių per šias dienas ir savaitės. Jau nekarta šiame komitete buvo pabrėžiama, kad e, šis regionas yra Europos širdyje, jį supa es valstybės narės ir be abejo mūsų atimiausio kaiminystėje vykstantis procesai daro įtaką pačiai es, ypatingai tokiais neramiais laikais kaip dabar ir todėl tai turi būti labai svarbus es strateginis prioritetas. Bendrėjai iššūkiai, kurie praktiškai veikia beveik visas šio regiono valstybės, tai yra Pirmiausiai, nepakankamas sustaikinimas, e, trapus koegzistavimas, e, islamo radikalistų keliama grėsmė, e, Rusijos daroma įtaka, nepakankamas politinis dialogas, žiniasklaidos laisvės apribojimai ir augančios socialinės bei ekonominės problemos naujausi procesai tiesiog prisidėjo prie tolesnio įtampos augimo, pavyzdžiui, nesutarimai tarp e, Serbijos ir Kosovo dėl vadinamojo traukinio problemas. E, taip pat e, e po rinkiminė situacija buvusi Jugoslavijos Respublika Macedonijoje, e, polarizacija Bosnijoje ir Hercegovinoje, e, Jotkalnyje renktas valstybės perversmas e, ir galimas Rusijos manipuliavimas. Visą tai be abejo E, turėtų būti aiškiai aptarta ir atspindėta parlamentarų, įvertinant e, šios krizės galimas pasiekmes ir taip pat augantį parlamento vaidmenį. Taigi labai noriu padėkoti, ponė Veigelė, e, už tai, kad jis paprašė, inicijavo šią papildomą diskusiją ir šiuo atveju pranešėjai arba kalbėtojai, taip sakant, frakcijų koordinatoriai, turėtų ką pridurti, turbūt pradėsime nuo APP, ponas Fridė. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs e, žinote, aš esu mūsų frakcijos koordinatorius ir taip pat pranešėjas Bosnijos ir Hercegovinos e, klausimais. Aš e, džiaugiuosi, kad kalbant apie šį regioną mes, mes surengėme diskusiją, tai yra apie vakarų Balkanų diskusijų apie Vakarų Balkanų padėtį. Aš manau, kad e, mums labai svarbu matyti tą įtampą, tas įtampas esančias regione. Visų pirma, turime pripažinti, jog regiono valstybėse yra demokratijos krizė ir dažnai tos valstybės linkusios vykdyti vadinamąją etnonacionalistinę politiką, todėl dažnai yra siekiama etninio susiskaldimo ir rinkiminiai laikotarpiai rodo, jog e, nacionalistinė retorika dominuoja tose e, rinkiminėse diskusijose. Taip pat yra pažymėtina, jog Rusijos įtaka vis didėja tame regione. Ir čia nacionalistiniai ir etniniai aspektai e, taip pat yra eskaluojami. Kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną, Rusijos įtaka čia taip pat e, didėja. E, Serbijos Respublikoje. Taip pat keletą, likus keletui dienų iki neteisėto referendumo, pirmininkas, ponė Šafhauserį, galbūt galėtumėte kalbėti už salės e, ribų. Pone Preda, galite tęsti. Aš sakiau, jog e, likus keletui dienų iki Republika Srpska referendumo prieš keletą mėnesių Maskva aiškiai rėmė tokį antikonstitucinį, e, tokią antikonstitucinę iniciatyvą. Bet kita vertus yra ir tam tikrų pozityvių signalų. Bosnijos e, ministrų tarybos pirmininkas vakar e, lankėsi Belgrade. Jisai nori plėtoti dialogą su savo kaimynais. E, Tačiau, aišku, dažnai iškyla nuogastavimų, kad e, regione vėl gali kilti rimtų problemų. Ir aišku, kuomet e, kalbama apie tam tikrus e, teigiamus signalus, integracijos signalus, tai jais e, pirmiausiai pasinaudoja demokratijos ir e, Europos šalininkai. Bet e, matome, kad kai kurios kitos jėgos pasinaudoja tą demokratijos krizę susidariusią ir eskaluoja būtent neigiamus aspektus. Dėkuoju. Komet mes diskutuojame apie Vakarų Balkanus, paprastai yra daug kalbėtojų, būna daug kalbėtojų, aš norėčiau paprašyti kolegų, kad jie kalbėtų kaip įmanoma glaučiau. Ponas e, Pikula dabar pasisakys. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šita tema įtraukta šios dienos AFET komiteto darbo atvarkė kadangi mes visada būdam labai atviri, svarstydami politinę padėtį ir e, politinius santykius vakarų Balkanuose. Kaip jau nekartą esame sakėm, vakarų Balkanai iš tikrųjų nusipelno europinės ateities. Kita vertus, to pačiu esame aiškiai pabrėžę, kad ES <clears throat> ištiesus ranką, kita pusė irgi turėtų išties savai ranką ir turi prisimti tam tikrą atsakomybę, kasmet įrodyti, jog jie daro pažangą. Pažangą, kurią galima išmatuoti e, gebėjimais primti ir perimti europinius standartus. Visų pirma, kuriant bendradarbiavimo santykius šiame regione. Regione, kuris iki visiškai neseno laikotarpio dar buvo siaubiamas karo. E, Būtent dėl to nelabai paprasta yra įvertinti tą politinę pažangą, kadangi visada gali atsirasti kokiu nors jėgų, kurios e, kėsinės į stabilumą. Ir manau, kad e, šiai dienai viskas priklausys nuo dviejų gretutinai vykstančių procesų. Visų pirma, kiek šios šalis, kiek šios valstybės e, judės link e, prisijungimo prie ES ir taip pat, kas bus daroma su jėgomis, e, kurios priešinas Europinė integracijai. Aš išvelgiu tokių jėgų kai kuriuose Vakarų Balkanų valstybėse, tačiau šių jėgų pažanga taip pat gali e, išsilieti ir į tam tikrą įtampą tarp to regiono valstybių. Štai dabar matėme šviežią pavyzdį su to vadinama traukinio istorija. Ir be abejo tokie atvejai gali e, apsunkinti dar labiau ir sulėtinti dar labiau santykius tarp Belgrado ir Pristinos. Vyko tam tikros pažangos, tačiau ta pažanga gali nubraukti kai kurie kiti procesai, kokius matėme dabartiniu metu. Vakarų Balkanų valstybės iš tikrųjų 2015 ir 2016 metais sudūrė su daug įvairiausių išbandymų ir pagundų. Tai ir migrantų antplūdis, ir rinkimi, rinkimų procesai. Na ir iš pirmo žvilgsnio liktai niekas nepasikeitė. kai e, žvelgėme iš europinės perspektyvos iš regioną, nepasikeitė ES požiūris į šias valstybės, tačiau esame tam tikrų padėties trapumo požymių ir ne viena valstybė gali nuklysti nuo tiesaus kelio. E, štai dabar matome tas įtampas tarp Kosovo ir Serbijos. Ir vėlgi ten, kaip ir Makedonijoje, situacija yra tokia, kad e, procesai gali pasukti netinkamą linkme ir tas gali sugriauti Europinės integracijos procesą. Ačiū už suteiktą žodį. Kalbėsiu sloveniškai. Tai yra tema, kuri man labai artima ir labai jautrus klausimas. Taip, aš pats šito regiono. Ir ten vyksta procesai, kurie mums visiems turėtų kelti nerimą. Mes turime savų laikų pradėti spręsti šias problemas. Kadangi Mano požiūriu, procesai Makrobalkanuose per pastarosius keletą dešimtmečių rodo, kad e, iš tikrųjų kartais užtenka mažos kibikšties, kuri gali žiepti didelį gaisrą. Dabar parlamente kaip tik yra rengiamas pranešimas arba ataskaita dėl vakarų Balkano valstybių pažangos. Ir aš esu pranešėjęs Makedonijos klausimu. Visi pranešėjai pradeda nuo to, kad išsako tam tikrą norą, tam tikrą siekį, jog šitos valstybės testų integracijos procesus. Ir tą patį būtų galima pasakyti apie lygiai gretų integracijos į NATO procesą. Nes tai būtų procesai, kurie padeda stabilizuoti šią Europos dalį. Jeigu pietičių Europos regione tarp valstybių kyla tam tikrų problemų, tai be abejo integracijos procesas dėl to stoja arba lėtėja. Uh, Ir tokiu būdu prarandama politinė daugelio es valstybių parama tolesniai plėtrai. Ypatingai tokiais laikais, kada nerandama sprendimų ir daugeliu kitų skausmingų problemų. Taigi šitie procesai gali e, smarkiai vėluoti arba visiškai sustoti ir aš tiesiog manau, kad dėl to mes turime labai laiku sureaguoti į tai, kas vyksta. Keletas e, iniciatyvų pastarojame metu jau buvo parodyta, pabrėžti kai kurie dalykai, kurie kelia nerimą. Pavyzdžiui, pasirodė knyga, kurios pavadinimas yra Karas prasidėjo 7.30. Ir faktiškai ten yra kaip tik tai rašoma apie tai, kad e, bent jau šioje pasaulio dalyje praktiškai viskas prasidėjo nuo e, žodinių užgauliojimų ir žydinėjimų. Ir tą mes dabar matome žiniasklaidoje, televizijoje, laikraščiuose. Dejam. Labai ryškios politinės figūros šiuose valstybėse įsitraukia šį procesą. nesimsiu dabar čia skaityti ar cituoti įvairiausių komentarų, kuriuos man teko e, užfiksuoti. Tačiau iš tikrųjų tokie pareiškimai kelia didelį nerimą. Ir tai pasakyti ne, ne tik tai kalbant apie vadinamą įtraukinio konfliktą. E, to, ką sakė, pavyzdžiui, serbų lyderis E, nes kartais tokie pasakymai gali privesti prie karo. Kągi, aš dar turiu 11 norinčių pasisakyti. Tiesiog, kad jūs susižinotumėte, taigi toliau kalbės ponia Lunačia, kad suvaujantį žaliesiams. Ačiū pirmininkė. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad vyksta šitą diskusiją. Ačiū Ivo Vaigal už tai, kad e, paprašė tokios diskusijos, kadangi man tikrai neramina tai, kas šiuo metu vyksta ne tik tai valstybėje, kurią aš geriausiai pažįstu, būtent būdama pranešė Kosovo klausimu, tai yra, kalbu ne tik apie Kosovą ir Serbijos, bet taip pat ir kitose tarpvalstybiniuose santykiuose tarp Serbijos ir, pavyzdžiui, ir Kalinijos arba Bosnijos ir Hercegovinos. Na ir iš tikrųjų man sudaro įspūdis, kad ES ir ES parlamentas turėtų kur kas ryštingiau, stipriau veikti. Tiek parlamentas, tiek komisija, tiek taryba turėtų reikalauti iš visų vyriausybių, o taip pat ir iš kitų veikėjų šiuose, šešiose Balkanų valstybėse. Daugiausiai susitelkti ties, na tarkim, pavadinkime tai europinėmis vertybėmis, kadangi plėtros proceso be ne esmė, arba bent jau vienas iš esminių bruožų, uh, Ir būtent tai, kas daro ES stipria, yra gebėjimas peržengti ir įveikti įvairias e, nacionalistinės grėsmės, kurios e, praeitą amžių sukėlė ne vieną siaubingą karinį konfliktą Europoje. E, tai pirmiausiai reiškia gerus kaiminius santykius, netgi tarp valstybių, kurios kažkada kariavo, vos prieš keletą dešimtmečių, kurie buvo priešai. E, Ir iš to, ką dabar matome per pastarąsias savaitės ar mėnesius, o taip pat dabar, kada ponas Trumpas buvo išrinktas JAV prezidentu, visi šie procesai labai sėkmingai maitina radikalų nacionalizmą, kurio ideologija yra tokia, kad žmonės, kurie kalba kitą kalbą, kurie laikosi galbūt kitų religinių pažiūrų ir kurie visą laiką gyveno kaiminystėje. Prieš keletą dešimtmečių tai buvo viena, viena valstybė, buvusi Jugoslavija. Ir visi iš jūsų, kurie gyveno Jugoslavijos teritorijoje, kurie buvote su mumis, jūs žinote, kokia ten buvo padėtis. Aš irgi šitą žinau uh, iš, iš, iš savo apsilankimo tose teritorijose. Ir vėlgi, supraskite man teisingai, neketinu atkurti ar siūlyti atkurti Jugoslavijos, bet kaiminėje santykiai yra svarbus. Nes, na vėlgi, ta traukinio istorija, traukinys, kuris buvo prieš porą dienų atsiųstas iš Serbijos į Kosovą, ir kurio buvo užrašyta, kad Kosovas yra Serbijos dalis. Ir vėlgi tai išprovokavo labai nacionalistinę retoriką. Na tokie dalykai tiesiog neturėtų vykti. Juolab, kad tai finansavo Serbijos vyriausybė. Ehm, taigi aš labai džiaugiuosi, kad dabar Briuselė vyksta kitas E, jau dialogo tipo susitikimas, kur serbai ir Kosovo piliečiai sėdi vieni greta kitų ir kalbasi. Vis dėlto e, labai svarbu, kad šiose valstybėse įsigaliotų europinės vertybės. Ir šiandieną norėčiau daugias dėmesio skirti tam, e, kur arba kaip mes kaip parlamentas galėtumėm e, spausti siekiant daugiau bendradarbiavimo. Galime kalbėti apie, pavyzdžiui, jaunimo mainų organizaciją Berlyno proceso kontekste. Galima būtų transliuoti daugiau televizijos programų, išleisti istorinių knygų, kur būtų galima e, kažkaip tai siekti, jog e, retorika būtų pagrįsta kaiminystės principais, o ne kažkokie tai smurtą ir prieškumą kursantis pareiškimai. Kągi, ačiū poniai Lunčiak, toliau mano Šafhausai. Aš e, girdėjau, ką sakė ponia Lunačiak apie Europos vertybės. Man kyla klausimas, ar tos europinės vertybės vertė mus bombarduoti Serbiją, kad ten labiau įtvirtintume demokratiją. Ar būtent apie tas vertybės čia mes kalbame? Taip pat man kyla klausimas, ar būtent Europos vertybės vertė mus pripažinti Kosovą. Kosovo, ne, to, Kosovas tarptautinių lygmenių nepripažintas visų tarptautinių uh, E, organizacijų, Kosovas e, iš mafijinės valstybės tapo, tapo tarsi normalia valstybė dėl to pripažinimo. Aš e, taip pat girdėjau, kalbant, jog nacionalizmas turi būti kritikuojamas. Mes turime nepamiršti, kad Kosova pripažino jungtinės valstijos ir tai neprimtina, ką jūs sakote, ponė Šafhauserį. Jungtinės tautos. Jungtinės tautos pripažino e, Kosovą. Aš e, norėčiau paprašyti kolegos nebe sakyti tokių žodžių apie Kosovą, kuriuos ką tik tai sakėte. Aš manau, kad visos Europos valstybės turi būti traktuojamos vienodai. Without... Kągi, teskite, bet nebekalbėkite apie Kosovą štai tokiu tonu. Aišku, aš galiu pradėti kalbėti nieko nereiškiančią biurokratinė kalba, tačiau realybė yra daug stipresnė už tai. Ir e, žinome, jog iškils vieną dieną į paviršių tai, ką darė e, tam tikros vokiečių struktūros. Jūs e, pasmerkėte nacionalizmą. Aišku, kad e, buvo tam tikrų problemų, kurių kilo dėl nacionalizmo. Tačiau e, 70-ais metais buvo e, agresijų, tačiau ne Prancūzija yra jų autorė, paskui e, buvo ir kitų atvejų. Ir e, aišku, kad susitaikymas tarp Prancūzijos ir, ir Vokietijos leido įkurti Europą. Tačiau mano valstybė norėjo ir siekė to susitaikymo. Ir todėl mes turime pasmerkti nacionalizmą, tačiau ne bet kokį nacionalizmą, turime smerkti karingą nacionalizmą, siekiantį konfrontacijos nacionalizmą. Tačiau nesuplakime visko į vieną ir bet koks nacionalizmas negali būti smerkiamas. E, buvo tam tikrų tendencijų Habsburgų laikais ir, ir Jugoslavijos laikais, buvo siekio įkurti federaciją, tačiau mes tuos siekius e, sunaikiname. Turime galvoti apie tai, kas viską pradėjo. Turime būti labai atsargus ir turime būti teisingi. Akcentuoju teisingumo aspektą. Aš e, manau, kad mes visuomet turime gerbti mažumas. Turime suprasti, jog serbai Bosnijoje ir Hercegovinoje, o kartais e, kai kuriuose e, Bosnijos vietose jie sudaro 40 procentų tarp vietinių gyventojų. Pirmininkas, jūsų pasakymo laikas baigėsi. Ponas Šargauzeris, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai, kad jūs pirmininkautumėte ne kaip pirmininkavo ponas Brokas ir kad suteiktumėt pakankamai e, kalbėjimo laiko op opozicijai pirmininkas. Viskas vyksta pagal sveiko proto reikalavimus ir e, visiems kalbėjimo laiko yra vienodai. Ačiū, ponia Makalisteri. Aš galiu pritarti tam, ką išgirdome iš ponios Lunačiak. Jūs um, galbūt e, galėtumėte siūlyti įvairius mechanizmus, studentų mainus ar panašiai. Visą tai puiku, tačiau labai svarbu, kad ir lyderiai e, eitų tą pačią kryptim. Aš tikiu, kad e, vakarų Balkanų lyderiai šiaip jau palaiko ES idėją. Ir jie vis dar norėtų, bent jau dauguma jų norėtų įstoti į ES, tačiau problema yra ta, kad jų lyderiai dažnai nesilaiko tam tikrų reikalavimų. Aš pati esu kilus iš Kroatijos, iš to paties regiono. Todėl nenorėčiau išskirti kažko tai pasakyti apie ką nors labai palankę, tačiau tiesa yra ta, kad šiuo atveju didžiausia problema kelia būtent sąsajos su Rusija, tam tikras lojalumas Rusijai. Taip pat kai kuriuose valstybėse kyla daug problemų dėl spaudos laisvės arba susijusių su spaudos laisvė. Ir es, ypatingai Europos parlamentas, jeigu jis neišreikš e, savo valios e, ateičiai stebėti politinį procesą regione, bijau, kad demokratija ir toliau trauksis tame regione. Taip mes turime vairiausių pažangos ataskaitų, kurios kelbimas iš metų į metus, tačiau to nepakanka. ES turi regione būti matoma, turi aktyviai dalyvauti ir tai būtų vienintelis būdas išlaikyti regionio stabilumą. Mes negalime savo leisti ignoruoti vakarų Balkanų regioną. Mes negalime leisti, kad e, šita tema būtų išbraukta iš mūsų prioritetų sąrašo ir vienintelis būdas išlaikyti stabilumą tame regione yra būtent aktyvus es dalyvavimas. Tai pasiteisino Slovenijoje, Kroatijoje ir aš labai tikiuosi, kad kitos valstybės irgi nueis šito keliu. Brexit tapo dabar be ne labiausiai linksniuojama tema. Tačiau dėja, tai kartais sukelia pavojų, kad mūsų vidinės diskusijos e, nukreips dėmesį nuo kitų dalykų ir Pavyzdžiui, tokios problemas kaip Vakarų Balkanų lieka kažkur tai paribiuose. Manau, kad mes tikrai neturėtume savo to leisti. Galimas stojimas į ES yra dabar pagrindinis motivuojantis veiksnys visose šiose valstybėse. Taigi tai, kas įvyko pastarosiomis dienomis, e, mano įstikinimu yra vėlgi pirmiausiai e, sukelta vietinių tam tikrų priežasčių e, tose valstybėse. Aš labai džiaugiuosi, kad Pansvagil inicijavo šią diskusiją, mums labai svarbu stebėti padėtį, stebėti, kas vyksta, bet aš netikiu, kad naujausi įvykiai e, galėtų eskaluotis į kokią nors rimtesnę problemą ar konfliktą. Tačiau vakarų Balkanų stabilumas faktiškai, bet kuriuo atveju, yra vienintelė prielaida, jeigu tikrai šios valstybės nori suklestėti. Kągi, ačiū ir toliau ponia Fajon. Ačiū pirmininkė. Labai ateičiai stebiu, kas vyksta šiame regione, jis man labai prie širdies ir džiaugiuosi, kad vyksta šios diskusijos. Iš tikrųjų, visą tai kelia daug emocijų ir faktas, kad mes negalime tiesiog tylėti ir stebėti. Man tenka daug kontaktuoti su jaunimu ir jauni žmonės pernelik dažnai būna pernelik susierzinę, frustruoti, jie jaučiasi apleisti, palikti nuo šaly. Ir dėl to matome, kad e, nuteka protai, taip pat e, auga nacionalizmas. Kai kalbame apie tą kaimynės sugyvenimą, e, taip, žmonės nuo senų laikų gyveno kaiminystėje ir sutardavo, tačiau būtent politikai mėginam suskaidyti. Taigi labai svarbu, kad dabar to regiono politikai būtų raginami susilaikyti nuo tolesnio nacionalizmo kurstimo, kadangi tai gali išvirsti vėlgi krūvinų karu ar neužtikrintumu. E, deja, aš negaliu nutilėti, kalbėdama apie tą įvykį su traukiniu. Tai iš tikrųjų galėjo būti puikia priemonė sumažinti įtampą tarp e, Serbijos ir Kosovo tačiau dabar buvo pasirinkta visai kitas kelias, tai yra perėta prie populistinės retorikos, galimybės pasiūsti kariuomenės ir panašiai, panašiai, tai yra visiškai neprimtina. Lygiai taip pat kaip neprimtina tai, kas vyksta Bosnijoje, Hercegovinoje, taip pat ten tokie teritoriniai disputai tarp Serbijos ir Kroatijos. E, e, e ir kiti procesai. Visą tai tiesiog pilsto ugnį nacionalizmo pilso alyvą į nacionalizmo e, laužą, sakant, į kursto. Ir baigdama noriu pastebėti, kad na, iš tikrųjų džiaugiuosi e, tuo faktu, kad šiandieną tarp Kosovo ir Serbijos dialogas tęsiasi Briuselėje, nes jau pats metas iš tikrųjų, kad būtų kalbamasi nuoširdžiai, atvirai ir kad politikai susilaikytų nuo pavojingos retorikos, kuri dabar e, labiau įsivyruoja ir Europoje, ir Balkanuose. Jon, we have Now, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Dar yra dešimt kalbėtojų. Daugiau niekam žodžio nebesuteiksim. Sąrašas baigtas. Dvi minutės kiekvienas galite kalbėti. Toliau ponas Jurek, EKR frakcija. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie pono Šafhauserio minčių. Aš nepritariu jo analizai situacijos Serbijoje analizai ir taip pat protestuoju prieš daugumos nuomonę, kalbant apie tą mažumą, kuri yra teisėta. Kosovo nepriklausomybė užprotestavo Ispanija. Europos Sąjunga ir Balkanų šalių narystė čia turėtų likti atvirų klausimų. Kosovo viceministras pirmininkas protestavo prieš krikščioniškų, krikščioniško vienolyno, prieš nepagarbą krikščioniškam vienolynui. Ir mes neturime toleruoti tokio apsimestinio nacionalizmo. Dėkui. Dėkui toliau ponas Rados. Alde. Dėkui, pirmininkė. Ir aš dėkingas kolegai Vaigo kad jis įtraukė šią temą į mūsų posėdžio darbo tvarkę. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad situacija iš tiesų neraminanti. Netaip seniai išgirdome įvairių pasisakymų. Kaip žinote, šiandien Briuselėje vyksta naujas diskusijų raundas tarp Serbijos ir Kosovo. Serbija atvykdama čia sakė, kad provokacija buvo traukinio sustabdymas, o ne pats jo pasiuntimas. Serbijos prezidentas netaip seniai sakė, kad norėtų karo. Sevinč Livanč yra vienas iš e, Serbijos vyriausybės svečių kuris yra nuteistas dėl karo nusikaltimų Vukovare, Kroatijoje. Tai įsivaizduokit, kaip Kroatijoje į jį žiūrima. Ir ES nesugebėjo išspręsti jau visą dešimtmetį besitėsiančių problemų Makedonijoje. Taigi mes negalime niekaip regis išspręsti tų problemų vakarų Balkanuose. Neužtenka politinės valios. Ar vėl vakarų Balkanai bus padalinti įtakos sferų, taip kaip Jaltoje įvyko. Vakarų Balkanai turi likti vienu iš ES prioritetų ir mes turime ten daug aktyviau būti. Dėkoju. Toliau ponas Kukan, Kukan vakarų Balkanų specialistas. Iš tiesų naujausi įvykiai vakarų Balkanuose mus neramina. Čia visko nevardysiu Džiaugiuosi, kad šiandien vyksta ši diskusija. Ką turime daryti? Dvišaliai klausimai, dvišalės problemos šiame regione niekur nedingsta. Ir mums labai svarbu jų neišleisti iš akių, ne tik politikams, bet ir mums, Europos parlamento nariams. vis daugiau e, tokių kontroversiškų dvišalių ginčių atsiranda, kurie visiškai prieštarauja europiniai integracijai ir to būdu europinės integracijos procesas lėtėja, mūsų patikimumas taip pat šiame regione prastėja. Nenoriu tik neigiamų dalykų akcentuoti, bet noriu pasakyti, kad turime labai atsargiai planuoti tolesnius žingsnius, kad nuramintume situaciją ir suteiktume paramą proeuropinėms jėgoms šiame regione. ES turėtų būti transformuojanti jėga šiame regione. Serbijoje, Jotkalnyjoje vyksta reformos. Mes turime galimybę paskatinti daugelio regionų uh, regiono šalių plėtrą, prisidėti prie politinės krizės sprendimo, skatinti reformas. Mes turime aktyviau dalyvauti šiame regione. Visa ES turi siūsti signalą, kad plėtra tebėra darbo tvarkėje. Turime kurti ir, ir mm, plėtoti tą Europos viziją šiame regione. Dėkoju ponui Kukanui. Toliau ponė Sofko. Dėkui, pirmininkė. Iš tiesų, pietričio Europos stabilumo klausimas vėl iškilo, verda įstros Bosnijoje, Hercegovinoje, Jotkalnyjoje, Serbijoje. Ir tos, ta įtampa nesiriboja tik Serbijos Respublika. Yra e, tokie signalai iš Serbijos ir Bosnijos Hercegovinos siunčiami dėl Kroatijos. Kroatijos užsienio reikalų ministras gruodį įspėjo Serbijos e, pareigūnus, kad jie naudoja 90 metų retoriką. Ir pono Junkerio laiškas ponui Vučičiui siekda, siekiantis nuraminti aistras buvo labai naudingas. Taip pat labai svarbu, kad ES valstybės tarės ir parlamentas uh, parodytų solidarumą su Kroatija dėl tos žaidžiančios retorikos iš Serbijos. E, gruodį, e, kai Kroatijos prezidentas įspėjo, dėl užsienio kovotojų galimo grįžimo į Bosniją ir Hercegoviną, tai į tą jo įspėjimą Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo nederamai sureaguota. Tokios kalbos buvo, kai prasidėjo prieš 30 metų Balkanų karai. Taigi turime siekti, nekurs, kad aistros nebūtų kurstomos Turime rodyti politinį solidarumą ir kitą reikalingą paramą. Kroatijos geografinė padėtis taip pat sąlygoja tam tikras grėsmės jos saugumui. Tai susijęs su kaimininėmis valstybėmis ir su jūrų keliais bei galimų migrantų srautų ir teroristų judėjimu. Labai svarbu, kad ES šiame procese liktų neutralių tarpininkų, kai Jugoslavija e, įro. Tai šiame procese nebuvo nei laimėtojų, nei pralaimėtojų. Dėkui. Dėkoju. Ponas Soltės dabar iš kitos frakcijos suteiksime galimybę kolegai pakalbėti. Dėkui. Dėkoju kolegai už iniciatyvą įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. neapykantą kurstanti kalba netinkami pareiškimai gali labai greitai privesti prie karinio konflikto. Ta matėme prieš 30 mečius, taigi tikrai nenorime, kad šie dalykai pasikartotų, nes jų pasiekmes yra tragiškos. Nepykanta kurstanti kalba ir tik vienos tiesos buvimas iš tiesų populizmo priemonės. Vakarų Balkanų valstybės gali atsidurti dar didesnėme samišyje, dar didesnėje neaiškioje situacijoje, negu kad anksčiau. Dėl to Europos parlamentas čia turi sustiprinti savo vaidmenį, skatinti toleranciją, dialogą, kad uh, situacija nurimtų. Priešingų atvejų mm, padėtis vakarų Balkanuose galėtų eskaluotis. ES turi būti dialogo erdvė, kur šalis kalbasi, ieškosi sprendimų, taip pat dalyvaujant ir Serbijos bei Makedonijos atstovams, kurie dar turi ir savo problemų, taip pat dalyvaujant Bosnijai, Hercegovinai, ir Serbijos Respublikai. Europos parlamentas turi būti ta, tas diskusijų forumas e, siekiantis nuraminti aistras. Dar vienas Slovenijos kolega, ponas Petela. Dėkui, ponė pirmininkė. Tema svarbi. Džiaugiuosi, kad ją šiandien svarstome. Tai yra ir strateginės svarbos klausimas. 2000 metais buvo konferencija, kurioje buvo kalbama apie Balkanų regiono perspektyvą. Kur dabar esame po 17 metų? Pasikeitė Europos kontekstas, daugiau dėmesio skiriame Turkijai ir kitų valstybių interesams. Jie taip pat yra Balkanų regione, bet tie jų interesai nėra ES interesai. ir tie politiniai interesai neturėtų siekti vienos valstybės sukūrimo. Labai dažnai girdime tokius, tokias savokas kaip asimetrija. Vieną dieną regis esame Serbijos traukinyje, kitą dieną kažkur kitur. Ir dėl to dėkuoju ponui Vaigel už tad, kad vyksta tokios diskusijos, bet turime neapsiriboti diskusijomis, turime padaryti daugiau. Kila klausimas, ar išlaikysime tai, ką šiame regione, ar tom šalim suteiksime europinės integracijos perspektyvą. Turime peržiūrėti savo tikslus, peržiūrėti poziciją. Iš tiesų noriu, kad debatai būtų rimti, dalyvaujant vyriausiai patikėtiniai Mogerinį, e, ponui Han, ši diskusija tuo neturėtų baigtis. Dėkui, toliau ponas Bostina. Ponas Boštinaru, dėkui pirmininkė, kalbėsiu trumpai, bet kryptingai. Tai, ką matome dabar, yra rezultatas to, ką žinojome nuo pat pradžių, tas laukimo nuovargis. Jei niekaip neveiksime vakarų Balkanuose, tai jie ir taps konfrontacijos arena įvairioms politinėms jėgoms. Dėl to čia labai svarbu užtikrinti deramą ES vaidmenį. Be to turime apsvarstyti, ką iš tiesų galime padaryti, kol tos valstybės taps ES valstybėmis narėmis. Turime daugiau investuoti į infrastruktūrą, tai geriau sujungs tas šalis, turime investuoti į kelius, e, geležinkelius, dujotekius. Ir trečias dalykas, turime geriau įtraukti to regiono valstybės narės kad jos iš tiesų e, realiai prisidėtų, padėtų Balkanų šalims. Kai kurios ES valstybės narės pakeitė savo naratyvą dėl šio regiono, ypač dvišalių klausimų srityje. Ir tą tokį konfliktuojantį naratyvą turėtume sustabdyti. Be to labai svarbu kad visos valstybės, kurios dalyvauja dialoguose, laikytųsi įsipareigojimų ir neselgtų priešingai Europos integracijos darbo tvarkiai. Tokius dalykus turime stabdyti ir galiausiai, jei mes atidėdinėsime veiklos Balkanuose darbo tvarkę, tai kiti veikėjai - Rusija, Turkija, Kinija - atsiras ten pirmiau mūsų. Dėkui. Toliau Pėtė. Hvala gospodine predsjedniče. E, zabrinuta sam jer pristup Europske unije nije. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, esu sunerimusi, todėl kad ES požiūris į vakarų Balkanų uh, valstybės e, nėra proaktyvus požiūris. Tos valstybės susiduria su įvairiais iššūkiais ir ES turėtų būti suinteresuota, kad tos valstybės judėtų stabilumo ir taikos link. Čia neturėtų būti dvigubų standartų ir reikėtų žiūrėti visas tas valstybės vienodais. O kalbant apie dvigubus standartus, aš norėčiau paminėti e, Makedoniją, Firmama. E, ši valstybė praktiškai tenkina visus stojimo kriterijus, tačiau jos padėtis neaiškiai pas, liko pastaraisiais e, dešimt metų, todėl ES turėtų vis dėlto pradėti dėrybas su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Pastaraisiais e, metais mes konstatuojam, kad požiūris į Serbiją yra labiau teigiamas nepriklausomai nuo e, nuolatinių įrodymų, jog Serbija nesilaiko Europos vertybių ir yra daug e, pavyzdžių pastaruoju metu patvirtinančių tai ir dėl to kyla įtampų vakarų Balkanuose. Todėl aš e, manau, kad ES turi rodyti didesnį suinteresuotumą, kad vakarų Balkanos valstybės siektų narystės ES. Dėkoju. E, Korvin Mikė. Dėkoju. Pane pirmininkė, aš e, kalbėsiu lenkiškai ir tikiuosi, kad e, vertimas iš lenkų kalbos yra numatytas. Jeigu yra aiškios taisyklės, tai tuomet tai prisideda prie draugiškesnių santykių. Mes e, turime aiškiai žinoti, kokios taisyklės yra taikomos. Čia buvo kalbėta apie nacionalizmą. Pana Luna čia kritikavo e, nacionalizmą. Tačiau e, ponė, ponė Lunačiak pasisakė už e, Čečenijos secesiją. Galbūt tas pats jūsų atveju pasakytina ir apie, turėtų būti pasakytina ir apie Krymą. Kosovo atsiskirimas taip pat galėtų būti traktuojamas kaip nacionalizmo apraiška. Ir e, jeigu jūs e, gerbėt nacionalistinės kai kurias apraiškas, tai kodėl čia taikomi dvigubi standartai? Galbūt e, mes turėtume gerbti pasirinkimo teisę. Jūs taip pat kalbėjote apie Kataloniją. Ir turime tuomet gerbti katalonų teisę atsiskirti. Jūs sakote, jog valstybės turi būti traktuojamos e, vienodai, tačiau 40 procentų valstybių nepripažįsta Kosovo kaip nepriklausomas valstybės. Mes e, turime E, matyti tai. Ne. Teisinga, kad tai, kas e, kritikuoja Kosovo nepriklausomybę, yra ES e, priešas, laikomas ES priešu. Pone Korbin, Mikė, jūs sakėt, kad aš kalbėjau apie Kataloniją, bet aš nekalbėjau apie, apie Kataloniją. Atrodo, kad galbūt buvo vertimo problemų. Bet e, kadangi kalbame apie nacionalizmą, tai Katalonija gali išeiti iš Ispanijos ir tokią teritorinę teisę turi bet, bet kuri ES, e, bet kuris e, regionas. Ir, mes gerbiam ES valstybių narių teritorinį vientisumą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daug slovenų kalbėjo šiandien. Žinome, kad e, pirmasis pasaulinis karas prasidėjo nuo Sarajevo išpolio. padėtis galbūt ir pasikeitė kai kuriais požiūriais, tačiau kai kuriais požiūriais nelabai. Matome, kad buvusioje Jugoslavijoje vis dar yra daug nacionalizmo apraiškų. Iškylo naujų interesų, čia girdime kalbant apie tam tikrą įtaką, apie Rusijos įtaką, Turkiją, girdime, jog e, yra daug kovotojų iš Bosnijos Hercegovinos. ISIS gretose, jų yra tris kartus daugiau negu Belgijos kovotojų. Žinome taip pat, kokie, kokių įtampų ir kokio susipriešinimo esama buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Aš asmeniškai pasisakau už Europos Sąjungos įsipareigojimus. Mes turime atidžiai stebėti padėti tose valstybėse. Manau, kad toms valstybėms reikia mūsų pagalbos. Ir man atrodo, kad e, turime užtikrinti tinkamą proceso vyksmą. Mūsų parama gali sumažinti migracinius rautus ir padėti siekti taikos. Dėkoju. Dabar žodis e, išorės veiksmų tarnybos e, atstovams. Visų pirma, ponai Adžhost. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudodama progą pasveikinti Jūs išrinktą į tokią svarbos komiteto pirmininko postą. Ir džiaugiuosi, kad e, Vakarų Balkanų tema yra pirma Jūsų darbo tvarkės tema. Išorės veiksmų tarnyba yra pasirengusi bendradarbiauti su Jūsų komitetu Vakarų Balkanų klausimais ar e, klausimais susijusiais su Turkija ir kitais svarbiais klausimais. Buvo paminėta labai daug svarbių aspektų diskusijoje ir dabar mes turime siekti, kad turėtume bendrą strateginį požiūrį į tą regioną. Vakarų Balkanai yra prioritetinis klausimas ir tai buvo patvirtinta šiandien ministrų. Mes tikime Europos dimensijos svarbą, integracijos e, svarbą, europinės e, šeimos svarbą, labai svarbu keistis informaciją tarpusavyje, turėti tiesioginį kontaktą, reikia, inten, reikia daugiau vizitų, reikia labiau kalbėtis, plėtoti dialogą, tai yra pats geriausias dalykas susėsti prie stalo ir aptarti iškylančias problemas. Tai svarb, svarbiau negu bet kada anksčiau ir e, mes ne, nepamirškime, e, jog dabar e, prasideda nauji darybų, naujų darybų skyrių nagrinėjimai su e, Jotkalnyje, su Bosnija Hercegovina. Vyko e, Jotkalnyje rinkimai ir Firome taip pat. Ir 17 metais mes turime bendromis pasangomis kartu su komisija siekti, kad Europos vertybės būtų ir toliau įgyvendinamos. Mes turime uh, visas reikalingas priemonės, kurios gali padėti užtikrinti ateities perspektyvą, siekti stabilumą. Aišku, mes e, e turime visą tai atsižvelgti tolimesnė darbe. Dėkuoju, ponė Pilinkė. Dabar Catherine Friend. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad suteikėte žodį. Norėčiau taip pat savo raštu pasveikinti jūs ir džiaugiuosi, kad galėsime veiksmingai dirbti kartu. Aišku, mums iškyla tam tikrų nugastavimų dėl e, naujų tendencijų regione, dėl re, retorikos kai kuriuose valstybėse regioninis stabilumas vakarų Balkanuose yra esminis svarbus klausimas ES. Anksčiau jūs kalbėjote apie migraciją ir regioną, kai kurios valstybės vadina labai svarbu vaidmenį paremdamas ES. Tai e, svarbu, užtikrinant perspektyvą tame e, regione. Aišku, yra daug dvišalių santykių plėtojimų tame e, regione, toliau plėtojami dvišaliai santykiai su Jotkanyje ir e, Firomu. E, su Albanija, turbūt galės greit prasidėti dėrybos, reikės dar įvertinti teisingumo sistemą tos e, valstybės. Mes e, galvojam apie nuomonę dėl Bosnijos ir Hercegovinos, kalbant apie Makedoniją, mes e, e dirbsime šituo klausimu po rinkimų Taip pat kalbant apie migraciją ir e, firomą, tai čia norėčiau paminėti, jog regioniu mastu mes e, atliekam čia nemažą darbą. Taip pat e, reikia paminėti tai, ką anksčiau sakė parlamento narė Lunaček. Mes e, išorės veiksmų tarnyboje didelį dėmesį teikiam e, viešai diplomatijai ir su toje platmėje stengiamės įgyventi savo įsipareigojimus. Aišku, mes e, manome, jog problemos gali būti išspręstos, bendradarbiaujant kartu su Europos parlamentu, komisija savo ruoštų bent jau įsta linkme ir toliau. Dėkoju. Poniai Catherine Lent. Mėlyi kolegos, norėčiau padėkoti Jūs už turiningą diskusiją. Taip pat e, norėčiau padėkoti komisijos atstovams už dalyvavimą joje. Turiu du pasiūlymus, kai, kurie kolegos pageidavo ir toliau tęsti diskusiją apie šį regioną ir jo padėtį. Aš e, norėčiau paprašyti koordinatorių, kad e, per kitą posėdį mes pasikviestume ar ponę Magarinį, ar komisijos narį e, Haną. Tai, man atrodo, gera idėja. Ir turėtume turėti galimybę tęsti diskusiją apie vakarų Balkanus ateityje, todėl kad turėsime aptarti pažangos ataskaitas dėl uh, E, Serbijos, dėl Metkalnyjos. Aš e, vyksiu į Belgradą šeštadienį ir e, savo Serbijos kolegoms aš papasakosiu, ką girdėjau iš įvairių frakcijų kolegų šios dienos diskusijų metu. Tad e, šie darbo tvarkės klausimai yra aptarti. Dėkuoju dar kartą visiems už aktyvų dalyvavimą ir pasisakymus. Šia labai svarbia tema. Dabar pereiname prie 11 darbo tvarkės punkto, keitimasis nuomonėmis su Egipto kolegomis ir bičiuliais. Man atrodo, kad jie jau salėje. So, so welcome. Please take a seat next to me.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 So, dear ladies and gentlemen, dear colleagues. Panas ir ponai, mėly kolegos, dabar periname prie darbo tvarkės punkto dėl Egipto. Aš norėčiau mūsų komiteto vardu kažtai pasveikinti poną Ahmed Said. Jisai yra Egipto Arabų Respublikos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Pone Said, sveikiname Jūs Briuselėje. Jūs jau lankėtės e, balandžio mėnesį praeitais metais parlamente ir susitikote su uh, par, ne, kai kuriais parlamento nariais. Dabar, uh, aišku, mes norėtume išklausyti jūsų požiūrį į Egipto padėtį ir uh, į jo vystimasi. ES ir ES parlamentas labai uh, palaiko Egipto parlamentą, vyriausybę ir kitas institucijas, kurios siekia politinio stabilumo. Europos e, Sąjunga pakvietė e, Egiptą užtikrinti geresnę valdyseną, ypač teisingumo srityje ir tvirtinant teisinės valstybės principus, jūs galėsite pristatyti e, specifines teisinės priemonės siekiant šito tikslo. Taip pat papasakote apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. E, Egiptas e, nusprendė, jog kai kurių žmogaus teisų gynėjų turtas turi būti išaldytas ir tai gali būti ženklas, kad e, žodžio laisvė yra apribojama. Šitie dalykai yra įtvirtinti mūsų dvišaliuose e, susitarimuose. Čia principai taip pat yra numatyti ir Egipto konstitucijoje. Mes norėtume, kad jų būtų laikomasi. Egiptas yra neaplenkiamas mūsų partneris regione, Šiaurės e, Sinajoje ir kitur vyko išpolių, kurių metu nukentėjo koptų e, šventovė. Mes norėtume išgirsti jūsų e, požiūrį į Egipto vaidmenį artimųjų rytų konflikto kontekste, taip pat apie santykius su jūsų kaimynu Libija. Aš siūlyčiau, kad jūs pristatytume šitos klausimus maždaug 10 minučių, o paskui e, bus pateikta klausimų. Prašom. Much, Mr. Chairman. Honorable members. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmi parlamentarai. Noriu padėkoti už galimybę kreiptis čia į Jūs, Europos parlamentą Briuselėje ir galbūt taip pat už galimybę e, nušviesti įvykius Egipte. Taip pat noriu pasinaudoti galimybę pasveikinti poną David McAllister, išrinkus jį naujojų užsienio reikalų komiteto pirmininku ir aš tikrai tikiuosi ateityje su juo sėkmingai bendradarbiauti. Taip pat noriu padėkoti ponui Helmer Brook už visas jo pastangas ir e, parodys per pastarosius keltą metų, jo vizitas kairė. Taip pat mums liko, kaip mums prisiminimas, ir perdokite jam mano sveikinimus, kadangi šiandien suprantu, kad čia nėra. Iš tikrųjų, per pasarus keltą metų Egiptas sudarys daugybę iššūkių. Ir praktiškai prabėgau šešis su viršų metų, kada egiptiečiai pasipylė gatves ir ėmė reikalauti tų pačių pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių, kurios tokios brangios europiečiams. E, Vėliau valdžią perėmė islamistų režimas, tačiau vis tiek mes turime. Mes turėjome vilčių, tačiau labai netrukus žmonė paaiškėjo, kad labai svarbu ginti savo teisės ir saulės. Ir 2003 metais egiptiečiai vėl išėjo į gatves ir įvyko faktiškai antroji revoliucija, kurią aš tada būčiau linkęs e, e, vertinti kaip revoliuciją, kuri buvo atlikta prieš tam tikrą ideologiją, o ne valdantį režimą. Tuo pačiu egiptiečiai patyrė e, nemažai išpolių nuo naujai sukursios e, islam, tai yra musulmonų brolyjos. E, ir iš tikrųjų šiuo atveju Egiptas e, atmetė, Egipto žmonės atmetė bet kokią fanatikų valdžią, buvo labai aiškiai pasakyta, kad e, religija ar politika neturi būti suplakamas į vieną. Ir tai buvo dramatiškas laikotarpis, apie, kurios, apie kurį rašo um, istoriniai vadovėliai. Ir mano požiūrį, iš tikrųjų, egiptiečiai toje atveju turėjo labai aiškiai apsispręsti, ko jie nori. Nuo tada be abejo teroristai vėl ir vėl uh, įvykdė įvairius išpolius tiek Sinajos pusėsalį, tiek kitose mūsų miestuose. E, automobilio bomba žudė kai kurios mūsų e, svarbius politikus, taip pat veslininkai buvo grobiami ir panašiai. E, kitaip sakant, teroristų žinia yra aiški. Egiptiečiai turėtų sumokėti aukštą kainą už e, konstitucingumo ir demokratinės valstybės atkūrimą. Be abejo, šitie įvykiai pakenkė Egiptui, Egipto svaras e, smuko 60 procentų, e, sumažėjo turistų srautą ir panašiai. Tačiau pakalbėkime apie ateitį ir kaip mes ketiname spręsti šitos iššūkius ir problemas. Aš šį sutikimą laikau labai svarbiu. Ne tik todėl, kad mes turime daug bendrybių ir susidurime su panašiais iššūkiais, bet galbūt dar svarbiau būtent dėl to fakto, kad per pastarosius keletą metų tiek Egiptas, tiek Europos Sąjunga E, turėjo kovoti su įvairiausiais iškreiptais įvaizdžiais ir e, neteisingai patys informacija. Nesakau, kad visais atvejais e, ta informacija ir nuogastavimai yra nepagristi, kartais tam tikro pagrindo esama, tačiau vis dėlto labai svarbu Egiptą ir ES vertinti iš teisingos perspektyvos. Taigi, aš noriu šiandien akcentuoti, kad tikrai nebandau išsklaidyti ar paneigti kažkokiu tai nuogastavimu tiek jūsų pusėje, tiek mūsų pusėje. Tačiau labai svarbu ieškoti bendro pagrindo. Iš tikrųjų, e, kalbant apie neseną praeitį, labai sunku įvertinti įvykius, kada viskas e, kinta taip greitai. Pastarų metų įvykiai atnešė labai daug įvairių rimtų iššūkių. E, žmonės, kurie išėjo gatves e, kovodami dėl geresnių sąlygų, tai yra vadinamas arabo pavasaris, e, ne visada e, iš tikrųjų atnešė tų rezultatų, kokių galima buvo tikėtis. Dabar, įvertinus situaciją, paveikslas yra nevienreikšmiškas. Pavyzdžiui, patys Sirijoje ir Libijoje, nepaisant tarpnės bendruomenės pastangų, Vis dėlto panašu, kad ten kilę konfliktai dar nebus atmiausiai ateityje išspręsti ir mes niekiek neprieartėjome prie sprendimo lyginant su tai, kas buvo, kas, kas, kas buvo prieš metus ar porą. E, vėlgi, e, šias problemas reikėtų vertinti iš dviejopai. Su pirma, esama tam tikrų trumpalaikių, nedideliotinų uždavinių. E, tuo tarpu kitas pasiekmių lygmo yra daugiau ilgalaikės perspektyvos. Tai yra būtent kalba sukasi apie galimą E, karo siaubų pamiršimą, įveikimą ir šalių atstatymą. Reikėtų pabrėžti, kad e, karo katastrofa keliose artimų rytų vietose neturėtų užgošti ilgalaikės e, tragedijos, kuri vadinasi Izraelio ir Palestinos konfliktas pastaraisiais metais buvo tarsi e, suponuojama, kad šitas konfliktas e, tų kur kas aštresnių ir žiauresnių karinių konfliktų fone nublanko, nebeturi tiek daug reikšmės. Tačiau tokia pozicija yra iš tikrųjų labai netoleregiška, kadangi e, toks snaudžiantis, išalytas konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos vis dėlto yra užsilso veikimo bomba ir ypatingai e, todėl, kad e, radikalizuojasi jaunimas. E, taigi neverta apsimetinėti, kad šitos problemos nebeliko. Tai būtų didžiulė klaida. Mes Egipte manome, kad būtent šitas konfliktas kursto visus kitus ir kol jisai nebus išspręstas, tol artimiai rytai visą laiką bus karštas regionas. Ir užteko pasiklausyti Žan Kerry paskutinės kalbos, kuris kalbėjo apie būtent dviejų valstybių sprendimo reikšmę. Ir nors mus visiems e, dar įspūdį pono e, Kerį komentarai, kurie e, arabų piliečiams iš tikrųjų skambėjo kaip muzika jų sims, tačiau mes manome, kad dėl to ta kalba skambėjo per vėlai, kadangi jinai buvo paskelbta tik tai prieš pat Obamos administracijos pasitraukimą. Kalbant apie įvairius karštuosius taškus, iš tikrųjų jie e, siurbia labai daug mūsų išteklių ir paralyžiuoja mūsų siekį kurti savo ateitį. E, e Tai yra nacionalinio saugumo problema, jau labiau, kad mes turime e, ilgą didžiulę sieną su Libija, kur dabar iš tikrųjų susidarė tam tikras terorizmo lopšys, leidžianti suglėsėti tokiams grupėms kaip ISIS ir kitoms. Mes manome, kad reikia patys skubiai keisti, sukurti daugiau stabilumo, daugiau žimtumo ir panašiai. Šiuo atveju Egiptas yra savotiškas stebuklas, kuris sugebėjo sustabdyti visą šitą destrukciją. Ir tai E, leido mums e, nužymėti tam, tikrus, tam tikras pagrindinės gairias mūsų perinamajam laikotarpyje, buvo primta nauja konstitucija ir panašiai. Kalbant apie parlamentą, mm, jau prabėgo metai nuo jo inauguracijos ir per šį laikotarpį mes mėginame iš tikrųjų užpildyti sudariusias spragas. Mes e, tęsėme ištingus aktus, e, kuriuos ketinio priimti ankstesnis e, parlamentas. Tarp jų galėčiau paminėti, pavyzdžiui, valstybės tarnybos įstatymą, e, kur pirmiausia orientuojamas įvertinimą pagal kompetenciją ir panašiai. Taip pat PVM e, įstatymas, kuris turėtų. E, leisti vyriausybė surinkti daugiau lėšų, būtent pirmiausiai iš turtingesnių sluoksnių ir nepakengti to pačiu skurčiausiams, pažeidžiamiausiams mūsų gyventojams. Prieš kokį dešimt metų e, šitie dalykai e, atrodė kaip e, nepasiekiama svajonė, tačiau dabar tai tapo realybė. Investicijų įstatymas, kuris yra rengiamas, turėtų sudaryti palankę investicinę aplinką tiek užsienio, tiek vidaus investuotojams. investuotojams ypatingai atsižvelgiant į mūsų centrinio banko e, žingsnį, nustatant laisvą keitimo kursą Egipto svarui. E, tokiu būdu yra užkirtamas kelias e, dvigubai valiutos vertei, oficialiai ir juodoje rinkoje. Ir taip pat kitas statymas dėl nelegalios imigracijos, kur pirmą kartą bandoma apibriežti uh, e, nusikalstamą veiką, kada žmonės bando padėti e, piliečiams e, pabėgti iš Egipto. E, ir šiuo atveju emigrantai traktuojame kaip aukos, o ne kaip nusikaltėliai. Nusikaltėliai yra vardinami būtent tos organizuotos grupės. Pana ir ponas, aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kokį poveikį mūsų visuomenį daro terorizmas. Uh, E, ir e, jūs be abejo turite pasirinkti ateities mūšiams, tačiau Europa, aš esu tikras, iš tikrųjų puikiai supranta, apie ką mes kalbame. Nereikia jums priminti ir aiškinti, kas yra terorizmas, kokie grėsmės į kelią mūsų visuomenėms, e, kokį spaudimą tai padarytų tiek nusenėliams ištekliams, tiek sienų saugumui, tiek panašiai. Mes esame įsitikinę, kad Egiptas ir ES šiuo atveju iš, iš, susiduria su realiomis ir labai panašiomis grėsmėmis Ir e, būtent dėl turizmo poveikio bei nelegalios migracijos, e, pabėgėlių krizės, ES be abejo suvokia, kokios problemos kyla jai ir e, jums turbūt nesunku suprasti, vat, kaip Egiptas nuo to kenčia, būdamas tiesiog regiono dalimi. Egiptas iš tikrųjų visą laiką savo regione buvo natūrus lyderis ir Europoje šiuo atveju nustatė puikų pavyzdį. Uh, E, kaip galima sutaikyti visuomenės. Taigi dabar istorija mus įpareigoja bendromis pajėgomis e, spręsti svarbiausius ilgalaikius iššūkius, kurie kyla iš situacijos atimuose rytuose. Ir čia e, Egiptas yra linkęs pasiryžęs būti patikimu ES partneriu, bandant iš šaknų išrauti turizmą ir kovoti, kovojant su nelegalia migracija. Ir aš manau, kad iš tikrųjų šiuo atveju nei Europa, nei Egiptas neturėtų e, tų problemų spręsti vieni. Mes turime aiškiai įsigilinti, kokie procesai vyksta, suvokti jų priežastis. E, joks mėginimas e, kažkam tai dominuoti pasaulyje šis laikas nėra produktyvus. Taigi mes manome, kad iš tikrųjų labai svarbu stiprinti mūsų partnerystę ir dėl to mes turime dirbti atvirai, dalintis bendrais lūkesčiais, bendrais E, nuogastavimais. E, ir kai aš vėlgi vertinu patį regione, aš nematau jokios tvirtesnės partnerystės negu ta, kuri stovėjo tarp Egipto ir ES. Egiptas yra labai sena valstybė. E, jame plyti vertingos archeologinės teritorijos, archeologiniai paminklai. Tačiau kartais ilgas amžius taip pat veda prie tam tikrų lygų ir nusilpimo. Uh, Iš tikrųjų, šiuo atveju mes e, esame apsupti įvairiausių agresyvių kultų, kurie e, infiltruojasi į mūsų visuomenę, į mūsų e, e, kultūrą. E, e, iš tikrųjų, mums tenka kovoti su daugeliu nematomų priešų. Tie, kas kažkada lankėsi Egipte, turbūt dabar pastebėtų, kad šiuo metu Egiptas iš tikrųjų yra ištiktas bėdos. Mes kovojame su terorizmu, kovojame su teroristais Ir be abejo, tai yra, e, gero, paprasčiausias ir pigiausias kelias. Tačiau pirmiausiai, kolegos, patikėkite, svarbiausias e, procesas būtų kovoti su teroristų kūrėjais. Tai yra skurdas, tai yra kiti dalykai. Būtent visi tie dalykai, kas žmonės pastumėja į terorizmo kelią, e, kas e, atima iš jų bet kokią viltį ir lieka vienintelė viltis būtent patekti į rojų, patekti į dangų. Taigi labai svarbu, kad būtų kovojama su būtent e, teroristų kūrėjais, kadangi mes visi turime suvokti, kad terorizmas neturi jokių, nepripažįsta jokių sienų ir nežino jokių ribų. Ir aš galiu jūs patikinti, kad iš tikrųjų niekada pergalė nebus e, galutinė, jeigu bus kovojama tik tai su simptomais, o nebus panaikinamos priežastis. E, o tam, kad būtų panaikintas skurdas ir kitos terorizmo priežastis, pirmiausiai reikia E, pagalbos, ta prasme, ir finansinės pagalbos, ne tik tai paskolų, bet ir tiesiog finansavimo fondo, mes turime e, sukurti pakankamai geras gyvenimo sąlygas potencialiems teroristams, e, kad jie nepasuktų to keliu, kad jie galėtų likti Egipte ir sėkmingai pragyventi. E, iš tikrųjų tie žmonės, kurie dabar sėda į laivus ir bando pabėgti į Graikiją arba Italiją, galėtų likti Egipte. Mes mielai juos e, apmokytumėm ir e, įtrauktumėm savo visuomenį. E, ir aš galiu tik tai patikinti, kad nei Egiptas, nei Europa iš tikrųjų negali kovoti su terorizmo pavieniui. Kai būsime apsivalinti terorizmo, uh, E, kai šita problema bus panaikinta, tada be abejo grįš ir turistai, grįš ir pinigų srautai ir panašiai. Taigi, e, iš tikrųjų, čia matau mūsų bendras galimybės ir dar kartą noriu padėkoti jūsų garbingai institucijai, kad leido man pasisakyti. Ačiū. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkės Aidai, lygiai 15 minučių kalbėjote, dabar galime pradėti diskusijas ponas Karim Dabiš, vicepirmininkas ir taip pat mm, yra Egipto ambasadorius mūsų posėdėje. Dabar suteiksime žodį e, parlamentarams 11. Parlamentarų norėjo pasisakyti 12. Taigi, daugiausia dvi minutės kiekvienas galite kalbėti, kad ne tik visi galėtų pasisakyti, bet kad ir galėtume išgirsti Egipto užsienio reikalų pirmininko atsakymus. Pone Matijas, pirmininkė delegacijos su Egiptu. Dėkui. Pirmininkė sveikinu, pirmininkė, jūs kaip nauja šio komiteto pirmininką savo ruoštų noriu padėkoti ponui Seidui, kad atvyko į mūsų posėdį. Mes spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje buvome Egipte praėjusiais metais. Tai buvo pirma per šešerius metus oficiali delegacija Egipte. Ir tuos klausimus kitą trečiadienį AFET komitete svarstysime. Taigi šiandien ilgai nekalbėsiu, tik noriu pabrėžti, kaip svarbu stiprinti mūsų santykius, o visus, e, visas smulkmenas aptarsime kitą trečiadienį. Dėkui, pona, ponė Gabriel. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė Said, noriu padėkoti Jums už labai aišku ir logišką pasisakymą. Aš tikiu parlamentinę demokratiją ir nuo tada, kai mes e, plėtuojame dialogą su jumis, aš manau, kad e, ta parlamentinė demokratija vis labiau įtvirtinama. Mums aišku, absoliučiai aišku, jog Egiptas yra esminės svarbos partneris įtvirtinant stabilumą ne tik tai viduržėmio jūros baseine, bet ir Europoje. Uh, Turiu keletą klausimų. Visų pirma klausimas dėl pabėgėlių ir migrantų, kurie atvyksta per Egiptą pas mus. E, dauguma tarp jų yra Afrikos valstybių e, piliečiai. Mano klausimas yra, kokie jūsų santykiai su e, tomis valstybėmis ir ar jūs bendradarbiavate su jomis, siekdami kovoti prieš nelegalę migraciją. Yra taip pat e, naujų įstatymų priimta, kurie numato baudžiamą atsakomybę už neteisėtą migraciją. Pakomen, gal pakomentuosite juos. Egiptas e, vaidina labai svarbu vaidmenį, kaip sakiau. E, kaip jūs pakomentuotumėte Egipto vaidmenį, e, kalbant apie sienų valdymą ir santykius su Libija? Ar jūs ir toliau dirbsite? E, siekdami tikslo, kad e, mažumas taip pat galėtų prisidėti prie sienos apsaugos. Dėkui, poniai Gabriel, ponas Font. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti Egipto užsienio reikalų komiteto pirmininkui. Aš pilnai pritariu vienam jūsų išsakytam teiginiui. Jūs sakote, kad konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos yra visų konfliktų pagrindas. Jei galėtume tą konfliktą išspręsti, tai daugelis artimųjų rytų uh, problemų būtų išspręstos ir tas regionas taptų daug taikesnis. Aš tikiuosi, kad ES išgirs šį jūsų teiginį ir aktyviau ateityje dalyvaus, būdama ne tik didžiausia lėšų davėja tam regionui, bet ir pagrindinė veikėja. Naujasis JAV prezidentas jau keturios dienos kaip užėmė e, savo pareigas vakar. Jisai bendravo su jūsų prezidentu. Nežinau, ar jūs žinote, ką jie svarstė, bet aš norėčiau paklausti jūsų, ko tikitės iš naujojo Amerikos prezidento tiek situacijos Egipte srityje, tiek apskritai artimuosiuose rytuose. Dėkui, toliau Jeffrey Fenoden. Dėkui, pirmininkė. Sveikinu pirmininkę jūs šiame poste, gerbiamas e, daktarė Saidai, labai sveikinu jūs mūsų komitete. Jūs esate e, daugiausia gyventojų turinti arabų šalis ir labai svarbus šio regiono veikėjas ir daugeliu mums Egipto klėstėjimas ir gerovė yra daugelį mūsų Egipto klėstėjimas ir gerovė yra vienas pagrindinių prioritetų. Arabų ir Izraelio klausimas yra labai svarbus, bet um, tai neturėtų, bet, bet uh, neturėtume visko tam konfliktui suversti, kai kalbame apie terorizmo priežastis daugelį arabų šalių. Norėčiau paklausti štai ko, kiek jūs manote, terorizmas priklauso nuo išorės radikalizavimo šaltinių, ginklų, finansų, ar tai yra tik vidaus problema, kalbant apie Egiptą. Ką Jūs galvojate apie Rusijos grįžimą į šį regioną, jos aktyvų dalyvavimą Sirijoje ir Libijoje? Ir ar negalvojate, kad čia daugiau turėtų daryti JAV ir ES, kad stabilizuotų situaciją regione. Dėkui, Jeffrey. Toliau Ivo Vaigal. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau gerbiamam Saidui padėkoti už tokią rimtą kalbą, kuri iš tiesų kalbėjo apie, kurioje buvo kalbama apie esminius dalykus noriu padėkoti Jums už komplimentus ir už tikėjimą, kad partnerystė su ES yra naudinga abiem ir gali prisidėti prie stabilumo ir taikos. Vieną klausimą turėčiau. Tie, tai susijęs su mūsų kontaktais su gazos sritimi kokia dabar yra situacija su Rafa sienos kirtimo punktu. Ar tai yra vienintelė galimybė žmogiškiam kontaktam, ar yra ir daugiau galimybių? Taip pat noriu pasakyti, kad Egiptas yra viena demokratinių šalių šiame regione ir norime, kad demokratija Egipte vystytųsi. Dėl to labai prašau, kad jūs suprastumėt ir opoziciją ir labai prašau, kad vyriausybė aktyviai bendradarbiautų su pilietinė visuomenė. Pritariu jūsų nuomoniai apie valstybės sekretoriaus keli kalbai. Tai turėtų būti vilties simbolis šalai. Dėkui. Dėkui pirmininkė, noriu padėkoti ponui Said, sako ponė Lochbiller. Atsimenu, kad praėjusi kova jūs buvote parlamente, taip pat svarstėme žmogaus teisų situaciją ir atitinkamą parlamento rezoliuciją. Ir norėčiau grįžti prie tų klausimų, kuriuos tada aptarinėjome. Jūs pripažinote, kad Egipte buvo kankinimo atvejų ir parlamentas e, norėjo pa, patobulinti, pagerinti e, įstatymus dėl kankinimo ir dėl priverstinio žmonių dingimo. Tokie įstatymai netitinka tarptautinių standartų. Ir Nacionalinė Egipto žmogaus teisų komisija netgi yra pasakiusi, kad tokius įstatymus reikia keisti. Ir tas problemas susijusias su kankinimais ir priverstiniais žmonių dingimais spręsti. Taigi norėčiau paklausti, ką jūs esate padarę šioje srityje. Taip pat praėjusiais metais labai daug kartų buvo pažeidžiamos žmogaus teisės Egipte, pažeidžiamos pilietinių ir nevyriausybinio organizacijų atstovų teisės. Netgi galima sakyti, kad yra kovojama su žmogaus teisų judėjimu Egipte, taip pat ir su moterų teisų judėjimu. Ir noriu paklausti, kaip parlamentas traktuoja nevyriausybinio organizacijų teisės tie aktyvistai susiduria su įvairiomis represinėmis priemonėmis, areštai sulaikymais, bankų sąskaitų užšaldymais. Visi, sie, visi šie pavyzdžiai nerodo, kad yra kažkokia pozityvi tendencija sprendžiant e, šias problemas. Aš turiu daugiau klausimų, bet kiek žinau, po pietų dar šiandien susitiksime, tai kol kas klausimų tiek. Dėkoju. Toliau ponas Schaffhauser. Dėkui, pirmininkė. Aš stengsiuos neviršyti man skirto kalbėjimo laiko. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Ahmedui Saidui už išsakytą kalbą. Aš panašiai kaip kolega Vaigel galvoju, tai iš tiesų turininga kalba, Ir jūs kalbate kaip teisėtos valdžios atstovas, bet jūsų valdžia yra stipri, nes reikia iš tiesų daug jėgos kovojant su islamizmu ir užtikrinant mažumų teisės. Ir dėl to galima sakyti, kad kartais dėl to iškyla žmogaus teisių e, problemų pažydimų, bet mes patys europiečiai savęs galime paklausti apie žmogaus teisų apsaugą, kai vyksta intervencijos Sirijoje ar Libijoje, ar kai kišamės į Irako situaciją. Taigi turėčiau tokį klausimą. Ar jūs negalvojate, kad turint galvoje e, naująjį Amerikos prezidentą, poną Trumpą, galima konsoliduoti, sutvirtinti sąjungą tarp JAF ir Rusijos, ypač siekiant užtikrinti stabilę situaciją Šiaurės Afrikoje ir kartu kovojant su terorizmu bei iš tiesų įgyvendinant tą maršalo planą, kurio Afrikai reikia. Nes islamistai yra, mm, kaip ir gauna peno iš skurdo ir neišsilavinimo. Dėkui. Dar šeši kolegos pasisakys, toliau ponas Milan Mon. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju, pan pirmininkė, dėkuoju, kad e, atvykote į sustikimą su mūsų komitetu. Egiptas arabų pasaulyje ir regione yra asmenės svarbos valstybė. Dabar regionas išgyvena sunkius laikus. Jūs kalbėjote apie viltis dėl Astanos proceso, kalbėjote apie Siriją ir Libiją. Mums nerima kelia kai kurie aspektai Ispanija yra Viduržemjūros e, baseino valstybė, jūs taip pat e, minėjote e, Viduržemio jūros sąjungos aspektą. Pastaruoju metu mes sužinojame, jog Egiptas pasirašė sutartį dėl paskolų su tarptautiniu valiutos fondu ir žinome kitą vertus, kad yra priimti nauji įstatymai dėl sankcijų prieš tos, kurie vykdo seksualinius nusikaltimus. Tai yra geri signalai ir geros e, naujienos. Kalbant apie ekonomiką, ar turistų srautai didėja, žinau, kad jūs e, tai skatinate, tai būtų labai svarbu e, jūsų šaliai su prezidentas, kalbėdamas nesenai kalbėjo apie bendradarbiavimą kovojant su terorizmu. Tačiau ką Jūs galvojate apie Amerikos ambasados perkelimą iš Tel Avivo į Jeruzalę? Ar tai kelia kokiu nors susirūpinimo Jūsų valstybėje? Ponas Panceri. Dėkuoju. Pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti gerbiamam Ahmedui Saidui, kad jisai sutiko susitikti su mumis. Žinau, kad jo valstybė susituria su objektyviomis problemomis tiek socialinėje, tiek ekonomikos srityje, tiek e, dėl terorizmo. Egiptas yra labai svarbi mums valstybė ir svarbu, kad jinai būtų stabili, nes tai svarbu visam regionui. Aš manau, kad ES turi prisidėti prie to stabilumo užtikrinimo. Tačiau e, siekiant stabilumo mes e, neturėtume paukoti žmogaus teisių. Be jokios abejonės čia iškyla nemažai dar problemų. Būtina, kad jūsų valstybė parengtų tam tikrą šios ryties e, planą, kadangi šiandien turim progos pakalbėti apie tai, tai norėčiau paminėti štai ką. E, rytoj suais metai, kaip nužudytas Silvija Faradženi. Tačiau e, jūsų valstybės institucijos kaip ir nutyli tuos faktus. Aš e, norėčiau, kad būtų siekiama teisybės iškilimo ir kad, kad būtų pasakyta tiesa ir kad e, tai, tam tikrą prasme, normalizuotų mūsų santykius šito klausimu. Dėkuoju, kitas kalbėtas panas Jurek. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad lankotės pas mus. Dėkuoju taip pat už visą jūsų pateiktą informaciją ir komentarus. Turiu tris klausimus. Pirmasis klausimas. E, kokia padėtis Sinajaus pusėsalyje? Mes e, dabar stebime Egipto padėtį, žinome, jog e, Egiptas kovoja su terorizmu, tačiau norėtume iš jūsų išgirsti, kas dabar vyksta Sinajuje, tame mikroregione. Kitas klausimas yra toks, mes visi žinome, kaip, kokią svarbą įgyja taika tarp Palestinos ir Izraelio. Tačiau e, gazos ruože Hamas buvimas yra problema ir Egiptui. E, kaip jūs vertinate žmogaus teisų padėtį gazos ruože? Aišku, Izraelis turi galimybę pakeisti padėtį, tačiau kol kas nesimato jokių demokratinių poslinkių, poslinkių demokratijos link gazos e, ruože. Ir kitas mano klausimas būtų toks. E, taikos galimybės Sirijoje. Kaip galima to pasiekti ir kaip sustabdyti karą Sirijoje? Dėkuoju. Panas Peterle. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man iš tikrųjų patinka dabar matyti dirbančius du nesenai išrinktus pirmininkus. Pone Said, tai, ką Jūs pasakėte, teikia vilties. Jūs sakėte, jo politika ir religija nebus suplaktos į vieną. Taip, iš tikrųjų, šitie dalykai instituciškai turi būti atskiriami, tačiau mes negalime e, atskirti piliečių nuo jų tikėjimo ir vertybių. Aš turiu du klausimus. Ar religijos ir valstybės atskirimo principas gali būti taikomas Egipte ir ką reikėtų padaryti, kad mūsų parlamentai bendradarbiautų glaudžiau? Dėkuoju, ponė Šlaim. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Said. Pirmininkė Said, labai atidžiai klausiausi jūsų pasisakymo, kaip sakė kolega Panceri, Giulio Regeni, e, nužudimo metinės rytoj. Ir šitie dalykai svarbus mūsų santykiams su Egiptu. Ir labai svarbu, kad būtų E, nuoširdžiai bendraujama ir kad būtų sakoma teisybė. Kaip yra, kad praėjus metams po tų įvykių vis dar e, negalime išgirsti teisybės. Džiulio tėvai, kurie yra pavyzdingi piliečiai, jie visą laiką ieškojo teisybės, bet ne tik tai jie, tūkstančiai piliečių prašo to paties. Mes norime teisybės, norime žinoti, kodėl jis buvo nužudytas, kas davė įsakymą, kas jį nužudė, kas jį kankino, kas už visą tai turi atsakyti. Be tos teisybės, be nuoširdumo, be pagarbos ir pasitikėjimo negali e, būti e, draugiškų santykių su Egiptu. Dėkuoju. Ir e, paskutinis kalbėtojas ponas Buchna. Dėkuoju, ponė Said, dėkuoju, kad lankotės pas mus, dėkuoju už jūsų pasisakymą. Jis man pasirodė labai turiningas. Jūs pabrėžėte, jog ES ir Egipto santykiai turi būti gilinami, turi tapti glaudesni. Tai yra labai uh, svarbus dalykas, mums reikia vieniems kitų. Bet kol kas šioje platmėje iškyla tam tikrų sunkumų. Jūs žinote, jog mūsų laisvos prekybos sutartyje yra įrašyta nuostata žmogaus teisų ir čia yra kai kurių problemų. Mes e, žinome, jo krikščionims iškylo ne tik tai problemų, toje minėtoje koptų katedroje, bet ir kitur. Žinome, jog mirties bausme e, nuteista daug žmonių, tie nuteistieji neturėjo teisės į advokatų pagalbą. Šeši žmonės buvo šešiems žmonėms buvo įvykta mirties bausmė už nusikaltimus, kuriuo nepadarė, nes tuo metu buvo įkalinti. Tad turime gauti daugiau aiškumo dėl visų šitų dalykų ir turime siekti, kad būtų užtikrinamos tinkamos sąlygos. ES reikia jūsų valstybės, jūsų valstybei taip pat reikia ES, tačiau padėtis gerės tik tai tuomet, kai gerės žmogaus teisų gerbimas. Dėkoju, mėly kolegos. Pone Said, jūs turite 14 minučių atsakyti visus tos klausimus, todėl kad e, mes turime baigti posėdį 12.30. Galbūt e, aš e, pakomentuosiu žmogaus teisų aspektą, valstybės ir religijos atsirimo aspektą. Taip, jūs galite visą tai e, išdėstyti tai, kaip jums e, atrodo geriau. Prašom. Very, uh... Dar kartą ačiū. Man paliko gilų įspūdį jūsų žinios apie Egiptą ir surūpinimas patime Egipte, kas, tiesą sakant, mes nenustebino. Aš tiesą sakant, taip pat uh, E, noriu pabrėžti, kad atstovauju užsienio, reikalų komitet, užsienio ryšių komitetui ir dėja nepavyko kartu atsivežti žmogaus teisų komiteto e, vadovo, kadangi girdėjau, kad daugelis klausimų susijęs su žmogaus teisėmis, taigi jam būtų naudinga tai išgirsti. Ir man iš tikrųjų detaliai atsakyti kiekvieną klausimą ir problemas būtų labai sunku, todėl pakalbėsiu konceptualiai. Pakalbėsiu apie žmogaus teisės, apie panarišinį ir jo bylą, apie es ir apie JAF ir Egipto santykius ir e, na, viską, ką įmanoma per likusias man 13 minučių apžvelgti greitai. Taigi, visų pirma, iš tikrųjų vertinu, kad kalbame apie žmogus teisės Egipte. E, darosi sunku atsakyti klausimus e, susijusius su konkrečiais atvejais, konkrečiais pavyzdžiais. Savo kalboje sakiau, kad norėčiau, kad mūsų santykiai turėtų būti vertinami iš tam tikros bendresnės, platesnės perspektyvos. E, Ir aš to norėjau pasakyti, kad man labai svarbu yra perduoti, ką jaučia egiptiečiai, vertindami įvykius ES, taip pat mūsų santykiuose. Mes e, tolokai pažengėme iš savo pozicijų. E, kalbame dabar apie tam tikrus dalykus, kuriuos prieš netgi 10 metų, aš nekalbame apie 15 metų, atrodė neįmanomi dalykai. E, kai kalbame, pažiūrėjau, apie moterų teisės Egipte, iš tikrųjų daug pažengta į priekį. Kai kalbame apie lygius atlyginimus vyrams ir moteriams, vėlgi nužengta labai toli į priekį. Kai kalbame apie paveldėjimą, e, irgi lygias teisės paveldint, vėlgi pažengta labai toli. E, kai kalbame apie žodžio laisvę, na taip, aš suprantu, kad esame tam tikrų problemų ir vėlgi savo kalbą aš tikrai nenoriu pabrėžti, kad mes esame tobuli, niekas nėra tobulas, mes turime daug ką pakeisti, mes turime daug dėl ko kovoti Ir čia mes nestengiame atstovauti Egipto vyriausybę. Aš buvau išrinktas e, atstovauti Kairo tam tikram regionui. Ir mes, kaip parlamentarai, taip pat stengiamės spausti vyriausybę, stengiamės įsiaiškinti teisybę. Valstybė, kuri keturis ar penkias metus praleido be normalios vyriausybės, iš tikrųjų išgyveno labai chaotišką laikotarpį. E, E, ES e, paskelbė keliolika rezoliucijų Egipto klausimų. E, būtent per tą laikotarpį, kada mes praktiškai neturėjome valdžios, nebuvo nei parlamento, nei normalios vyriausybės. Ir be abejo, mes tengiamės keistis, pokyčiai reikalauja laiko ir tam, kad galėtumėm iš tikrųjų sureaguoti į kiekvieną aspektą. Leiskite man pabrėžti dar šį beitą. Daug kas kalba, pavyzdžiui, apie saviriškos laisvę. Aš jūs galiu pasakyti, kad Egiptas yra vienintelė valstybė artimuose rytuose, kur yra e, pilnai prieinama e, internetas, socialinė žiniasklaida, niekas per daug apie tai nesimastė. E, jeigu kažkokie tai dalykai buvo už, už, uždrausti, pavyzdžiui, E, spausdinti vienam ar kitam laikraštį, dėl to, kad savininkai nenorėtų tos medžiagos kelti, tai nu, tas straipsnis čia pat e, pasirodo internete ir jis vis tiek yra prieinamas. Jums tai atrodo visiškai suprantama ir primtina, tačiau pažvelkite į Turkiją, į Libaną, Junktinius Arabų Emiratus, ten daugybė protokolų yra užblokuoti. Taigi, jeigu pasiremsite kažkokią tai lyginamąją analizę, Egiptas iš tikrųjų baigė pasiekti 100 milijonų gyventojų kiekį, tai yra didžiausia atimuitų valstybė. Ir turi tą visišką interneto bei saviškos laisvę. Vėlgi nesakau, kad viskas yra tobula, nesakau, kad nėra problemų, kurias dar reikėtų išspręsti, tačiau tuo pačiu noriu, kad matytumėte viską platesnėme kontekste ir kad suprastumėte, jog vėlgi, jeigu įvertinsim, pavyzdžiui, kalėjimų sąlygas, taip, ne viena es delegacija atvyksta ir nori apžiūrėti kalėjimus. Štai, pavyzdžiui, turėjome e, Airių parlamento pirmininką, kuris prieš keletą savaičių lankėsi Egipte. Ir e, vienas e, airis, Taudu Ibrahim Halaba, buvo kalėjime ir būtent parlamento pirmininkas norėjo jį aplankyti. Po to tiesa, kad jisai padarė labai aišku pranešimą, kur buvo pasakyta, kad sąlygos yra iš tikrųjų palyginti labai neblogos, taip pat jisai sutiko su prezidentu ir panašiai. Na, iš tikrųjų, kalbant apie žmogus teisės, e, kai kada yra tokio užkėtėjusių, užsispyrusių nuomonių, sakysim, kurios nelabai nori keistis. E, tačiau būtų puiku, kad e, es, reikšdamas savo nuomonės, taip pat įsiklausytų ir į Egipto balsą. Mes gal nesame labai turtinga valstybė, galbūt nesame patys pažangiausi, galbūt nesame patys turtingiausi, tačiau reikėtų įsiklausyti ir egiptiečių nuomonę. Ypač jau kalbame apie žmogaus teisės kitose valstybėse, Sirijoje, pavyzdžiui, Irake ar panašiai. E, e, arba, pavyzdžiui, e, niekas nekalba apie tai, kad buvęs JAV prezidentas taiga nusprendė, kad ir masinio naikinimo ginklas yra iki ir tiesiog pražudė kokį šimtą milijonų gyventojų. Tačiau šiuo atveju Vėlgi mes, e, mes tiesiog žinome savo kelią, žinome, ko norime pasiekti ir stengiamės to keliu eiti. Neginu tam tikrų blogybių Egipte, nebandau mūsų teisinti, e, buvo kalbama apie, e, pažiūrėjau, žmonių dingimą ar panašiai. Galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, praeitą balandį aš lankiausi Strasbūrė ir kalbėjau apie tai. Ir vėlgi man pateikė duomenis, kad e, dingė yra kokie 5000 asmenų. Tuo tarpu mano duomenis rodė, kad e, dingė tik 1500 žmonių. Ir vėlgi daug kas susijęs su tuo, kad, sakysim, žmonės tiesiog bando nelegaliai emigruoti. Ir kai jie šoka kažkokį tai laivelį ir paskiau paskesta, niekas jų net neužregistruoja. Taigi vėl galiu pasakyti tik tai, kad nebandau visko ginti ir dangstyti. Tačiau e, aš stengiuosi atsiskaityti pirmiausia savo rinkėjams. E, ir man tas atskaitimybė savo rinkėjams yra svarbesnė negu atskaitimybė e, tarptinė bendruomenė. Tačiau tiesiog galėčiau apibendrai pasakyti, kad kai kada tie skaičiai yra išpučiami. Taigi nenoriu teisinti mūsų tam tikrų blogybių ir panašiai, tačiau žvelkite į viską plačiau. Vėlgi, mes turime tūkstančių kilometrų sieną su Libija, iš kur gila daugybė grėsmių. Žinote, kas vyksta Libijoje? ISIS. Uh, vėlgi vykdo įvairius išpolius. E, mes taip pat turime problemą su Sudanu pietų, prie pietų sienos, turime problemų su Saudo Arabijos ir Jemeno e, konfliktu, turime problemų su gazų sektoriumi ir Hamazu, kuris iš esmės yra musulmanų brolyjas tam tikras praplėtinys. E, ir Taip pat e, gal, dažnai girdime klausimų, ko, ko galima um, laukti iš tolesnio Izraelio ir palestiniečių konfliktų. E, taigi, kada turite valstybę, kur sudarė su tiek įvairiausių problemų, um, nesikėkite iš to šalies per daug. Jo labiau, kad dabar, e, pažiūrėjau, mūsų turizmo sektorius yra labai nukentėjęs, nepaisant to, kad mes turime du trešdalius turbūt žymiausių pasaulio paminklų, e, puikius plėšimų peizažus, puikia jūra, visą kitą ir e, e, e, šiais metais mes e, planavome surinkti 25 milijonus turistų, tuo tarpu praeitais metais į šalį atvyko 3,5 milijono turistų. Taigi, iš tikrųjų, Egipto ekonomika labai stipriai priklauso nuo turizmo, tačiau dabar turizmo sektorius yra gerokai sužlugdytas. Ir vėlgi noriu pasakyti dar kartą, kad Egiptas nėra tokia jau nesaugi šalis lyginant su kitomis regiono valstybėmis. Taigi mūsų laukia daug iššūkių, mums tenka kovoti daugelį frontų ir taip, taip, sakiausių nesėkmių yra, yra, yra plaidumo ir panašiai. E, mes kaip parlamentas irgi labai stipriai dirbame, stengiamės spausti vyriausybę. Na ir dar porą dalykų, kuriuos aš noriu akcentuoti. Tai yra santykiai su JAF ir taip pat ponsidžinė. E, santykiai su JAF. E, Mano požiūriu, tai yra labai keisti santykiai, kadangi nuo 2000 metų, sakyčiau, santykiai labai pašlyjo. Mes turėjome daug vilčių, perėmės prezidentavimą ponui Bušui, bet vis dėlto tie santykiai buvo komplikuoti ir E, iš tikrųjų, sakysim, Egipto prezidentas jau daugybę metų nesilankė Junktinėse valstijose. E, šioks toks optimizmas dabar yra siejamas su Trumpo išrinkimu. Ir galbūt e, tas optimizmas faktiškai siejamas netgi ne, ne, ne su kažkokiams konkrečiomis viltimis ar pažadais, kuriuos yra išsakęs Trumpas, bet tiesiog to, kad mes jau pasiekėme dugną, mūsų santykiai yra tiek prasti, kad neturime ko prarasti. Uh, Na ir iš tikrųjų dabar e, prezidentas yra tik inauguruotas. E, de, na ir e, Junktinėse valstijose taip pat vyksta daug įvairių keistų dalykų. Aš, pavyzdžiui, nemačiau kažkokių tai dešinių demonstracijų ar panašiai, tačiau e, nežinau dabar naujausių smulkmenų apie kokius planus ar Egipto prezidentas ketina aplankyti JAF ar panašiai. Aš žinau tik tai tiek, kad jie ketina sutikti, kad jie aptarinė taip pat terorizmo problemą. E, Trumpas savo inauguraciją kalb, e, kalboje kalbėjo apie tai, kad reikia e, pribaigti radikalų islamą, bet nepaaiškino kaip. Taigi esama daug atvirų klaustukų, taip sakant, atvirų klausimų, ką ponas Trumpas apskritai ketina e, daryti šio regiono atžvilgiu. Kita vertus, amerikiečių ambasadorius Egipte kol kas irgi yra labai tylus, nekomunikuoja su nieko. Nuo tada, kad aš buvau išrinktas užsienio ryšių komiteto e, pirmininku, aš sutikau praktiškai veik su visais ambasadoriais Egipte, tačiau ne su amerikiečių ambasadu, ambasadoriumi, kadangi jis tiesiog nenori dabar niekur figuruoti paviršyje, nenori niekur rodytis. Šai. Kita vertus lieka atviri klausimai dėl Sirijos, dėl Libijos, mes čia irgi daug kur priklausome nuo JAV. Amerika nuo 1998 metų dėl pirmojo Irako karo praktiškai darė viską, ką norėjo. Dabar pasirodė naujas žaidėjas - Rusija. Mes tiesąkant palaikome gerus santykius su Rusija e, iki e, lėktuvo sprogdinimo. Nuo tada e, vienai par kitaip tie santykiai šiek tiek pašlyjo. Nežinau, ar tie santykiai vėl bus atkurti, ar bus pagerinti. Uh, Nežinau, ar e, prezidentų trijulė, ponas Isi, ponas Trumpas ir ponas Putinas galėtų kažką tai bendro paruošti, nežinau, kaip tie santykiai suklostys, tačiau šiaip jau mes tikimės e, rimtų pokyčių tarptinio arenoje. Taigi, aš noriu dar kartą akcentuoti, kad e, šaliai kaip Egiptas, kuri iš tikrųjų sudarė su didžiulėmis ekonominėmis problemomis, bando išrauti terorizmą iš šaknų, bando keisti savo kultūrą, bando keisti savo darbo tvarkės. E, bando keistis ir beje negydydami simptomus, bet E, būtent bandome iš šaknų pakeisti religijų dialogą. E, vėlgi, galbūt mes netaip gerai sugebame save pristatyti, neparduodame, taip sakant, savo, savo nuopelnų, savo darbų pakankamai gerai. Tačiau iš tikrųjų Egipte vyksta daug svarbių pokyčių. Dėl to aš norėčiau paraginti jūs atvykti, patiems pamatyti, patiems išgirsti, įsitikinti. Be abejo, mes turime įvairiausių nesklandumų, parlamentas intensyviai dirba, stengdamasis su jais e, sudaroti. Ir Be kita ko, kai parlamentas praeitais metais perėmė valdžią, pradėjo savo kadenciją, mes turėjome kabinetą, kuris anksčiau dirbo ketverius metus, tačiau tai tikrai nebuvo parlamentas tikrąją prasme. E, ir premjeras dabar, pavyzdžiui, jūs šokiruotas, kada parlamentas jį pasikviečia ir jam užduodami klausimą apie ekonominius planus, apie ekonominį vystimąsi, apie e, subsidijas ir panašiai. E, šalis, e, kuri dabar atrišo e, savo svaro kursą, patiria be abejo milžinišką infliaciją ir mes e, stengiamės pritraukti užsienio investicijas, mes ieškome naujų sprendimų, stengiamės taip pat pritraukti užsienio investuotojus, be kitako ir savo vidaus investuotojus stengiamės per parlamentą spausti bankininkystės sektorių, kad jisai keistų savo tradicinį e, požiūrį, e, jog pinigai skolinami tik tai stambiesiams reikliams, taip sakant, e, bandome bankus tikinti, kad jie turi skolinti taip pat ir e, tiesiog privatiem smulkiem verslininkam, kurie kūrė naują verslą Egipte. Kalbant apie žiniai bylą, na tai iš tikrųjų vienas iš šokiruojančių atvejų ir man iš tikrųjų skaudu kalbėti šią temą kadangi norėčiau savo kolegoms iš Italijos, kurie uždavė klausimą apie šią bylą, e, užduoti klausimą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nuvykstate į Egiptą ir sustabdote taksi ir norite vykti kažkokį tai viešbutį ir, ir pasakote. E, e, koks italas yra pakliuvęs į bėdą Egipte, praktiškai netaksistas ir tas žinos šitą bylą. Visi žino poną Režinį iš pavardės. Tai yra labai nuskambėjusi plati istorija ir iš tikrųjų tai yra katastrofa visiems egiptiečiams. Vėlgi kalbu ne tam, kad e, pelnyčiau jūsų kažkokią tai užuojautą ar panašiai, tačiau stengiuosi jums e, perduoti, kad e, egiptiečiams, ypatingai Egipto vyriausybei, tai yra labai svarbus klausimas. Ir aš noriu pasakyti, kad netgi paprastai egiptiečiai e, daro didžiulį spaudimą pačiam parlamentui. E, spauda rašo per žinį, e, įvairiausi priminimai pasirodo nuoltos. Ir vėlgi, kaip parlamentaras dabar galiu pasakyti, kad vėliausios naujienos, kuris turi žinti, yra tai, kad vėlgi tyrėjai sutiko, mūsų, mūsų generalinis prokuroras irgi apsilankė tenais ir. Yra E, generalinis prokuroras e, Romoje taip pat, e, atrodo, yra patenkinęs įvykio eiga ir jie tikisi, kad netrukus ta byla bus baigta. Nebenoriu daugiau kalbėti apie šitą bylą, suprantu, kad tai praktiškai, kad, kad dabar praktiškai um, suėjo metinės nuo jo mirties, tačiau vėlgi aš galiu tik pasakyti, kad Egiptas nenurims, kol neįsiaiškins visų aplinkybių. Ačiū. Dr. Sahid, thank you so much. For... Dr. Sahid, labai ačiū, kad atsakėte tiek daug klausimų ir taip pat ačiū už jūsų asmenius pastebėjimus. Ir, mėly kolegos, tiesiog norėčiau pabaigai pabrėžti, kad e, Dr. Said yra ne tik tai garsus Egipto verslininkas e, informacinių technologijų srityje, jis taip pat yra vienas iš politinių lyderių šioje svarbioje šalyje. Tačiau, beje, aš nustebau taip pat perskaitęs, kad jūs esate labai uh, E, sėkmingas plaukikas, e, bent jau jaunystėje iš tikrųjų, e, karjeros viršūnėje jaunystėje kaip plaukiko buvo būtent dalyvavimas atstovant Egiptui 84 metų olimpinėse žaidynėse Los Andželė. Taigi, dar kartą ačiū ir be abejo ačiū, už, kad pasidalinote savo išvalgomis apie valstybę, kuri tokia svarbi regionų stabilumui. Ačiū kolegos ir mūsų posėdis tęsis E, trečią valandą, kur sutiksime su Maltos užsienio reikalų ministru ponu Žoržvelą.